Okay, you can, you can... So, dear colleagues, shall we start? Kolegos, norėčiau, kad pradėtume darbą. Labadiena visiems. Visų pirma, turiu informuoti, kad ponė Hubner turėjo išvykti į Lenkiją dėl asmenių priežasčių, todėl aš pirmininkausiu mūsų posėdžiui. Pirmas darbo tvarkės klausimas, darbo tvarkės tvirtinimas. Ar pritarėte pakeitimams, ar turite pagėdavimų? Jeigu ne, tai tada darbo tvarkė tvirtinam, kaip jinai dabar atrodo. Is Mr. Kirillov, yes? Yes. Uh, because uh, the, min the Spanish minister will be arrive a little bit late at 3.30. Ispanijos ministras atvyks vėliau pusė keturių, tad dabar eikime iš karto prie dvylikto klausimo. Ir aš norėčiau suteikti žodžiu Evgenijai Kirilovui, pranešėjui, kad jis pristatytų savo pranešimą Dėkuoju, pirmininkė. Prieš diskusijų pradžią norėčiau Jūs tiesiog informuoti apie esamą situaciją susijusią su struktūrinių fondų pagrindinio reglamento pakeitimo procedūra. Kaip Jūs žinote, praeitįje e, buvo tam tikrų komplikacijų su šitais, šitų fondų panaudojimu, jūs visi puikiai tai žinote ir dėl to praėjusį pirmadienį komisija plenarnė sesija paskelbė apie savo pasiūlytus pakeitimus ir mums buvo jie perduoti nagrinėti, kadangi mūsų komitetas atsakingas už tokių pasiūlymų nagrinėjimą ir tai e, dabar e, mus paveda dirbti pagal naują Lisabonos sutartį. Tačiau yra dar tikrų klausimų susijusių su užimtumo komitetu. Užimtumo komitetas taip pat e, norės pateikti nuomonę apie šį dokumentą, bet reikalauja, kad būtų taikomas 50 e, parlamento darbo tvarkos taisyklių straipsnis. Kitaip tariant, nori, kad e, e, užimtumo komitetas būtų dar vienas komitetas, kuris bendrai su mumis teiktų savo pranešimą. Na, mes galvojame, kad tai yra susiję grinai su regionų sritimi ir dėl to tai yra mūsų komiteto uh, E, kompetencija. Deja, praėjusios Strasbūro sesijos metu šitas konfliktas nebuvo įspręstas ir tai turėtų nagrinėti 4 vasario pirmininkų sueigoje susirinkę pirmininkai. Taigi dabar nėra aišku galiausiai, kas bus atsakingas už šitą pranešimą ir nėra noro uh, taikiai gražiai susitarti. Todėl aš šiandien norėčiau pristatyti Jums ne pranešimo projektą, bet antrąjį darbinį dokumentą, nes taip jį norėčiau pavadinti. Apie dokumentą mes jau anksčiau kalbėjome, dabar pateiktas antras variantas, darbinis variantas ir tikiuosi, kad dabar galėsime išsameu pakalbėti apie šito pasiūlymo esmę. Dabar norėtume panagrinėti tą klausimą todėl, kad e, parlamente procedūros vyktų greičiau. Kaip žinote, mūsų darbą sustabdė penkių mėnesių vėlavimas, taryboje nepavyko susitarti dėl komisijos pasiūlymo ir mums reikėjo laukti. Tad aš tikiuosi, kad dabar mes paskubėsim ir bent jau parlamentas tai ne, e, šito proceso neuždėls ir tas reglamentas bus sėkmingai keičiamas. Aš jau buvau susitikęs su įvairių politinių frakcijų atstovais, šešėliniais pranešėjais ir manom, kad jau visi sutarėm dėl to klausimo, kad vėluoti nevalia. O dabar kalbant apie komisijos pasiūlymo turinį, apie antrą darbinį dokumentą, aš manau, kad jums jis priimtinas. E, čia tiesiog siekima supaprastinti kai kurias anglodos taisyklių, e, sąlygos fondo taisyklių procedūras. Siekima sukurti finansinius inžinierinius instrumentus finansų panaudojimui, e, e, atsinaujančiams energijos šaltiniams ir kitoms panašioms iniciatyvos įgyvendinti, taip pat skiriamas dėmesys e, pajamų generavimo projektams ir taip pat numatomos garantijos valstybių pagalbos teikimo atveju, numatytos procedūros, galimybės valstybėms narėms iš, iš naujo pagalvoti, iš naujo panaudoti e, lėšas, kurios jos nustatė, kai valstybės narės nustato, kad padarytos klaidos, kad nebūtų pareikalavimo išorinimo audito atlikti, kad valstybės narės tas lėšas galėtų panaudoti kitiems tikslams. Ir tokiu būdu ketiname supaprastinti visą tą procedūrą kad e, galimi naudos gavėjai nebijotų ir norėtų dalyvauti Sanglos fondų projektuose, teiktų pasiūlymus, paraiškas nes šiuo metu jie dvėjoja tai daryti dėl tų sudėtingų kremėziškų procedūrų, o tai nėra gerai, ypač krizės metu. Taigi atsižvelgiamai į ekonominės ir finansų krizės padarinius ir komisija tai aiškiai įvardinė, ar aš jai pritariu. Ir manau, kad komisijos pasiūlymai kurį, dokumente, kurį pateikė 2009 Liepą, tie komisijos pasiūlymai yra man priimtini ir dėl to taip pat siūloma išbraukti 77 straipsnį dėl socialinio fondo ir dėl tarpinių mokėjimų, e, kaip kad numatyta 2009-2010 metams. Kaip žinote, taryboje dauguma šalių e, taip pat pasisako prieš minėtas nuostatas. Užuot keičiant 77 straipsnį, aš norėčiau pakeisti 82 straipsnį, kuris leistų labiau krizės pasiektom paveiktom šalims e, gauti papildomus 2 procentus iš Anglos fondo ir 4 procentus iš socialinio fondo savo projektams vykdyti. Norėčiau pabrėžti, kad tokių šalių nėra daug, bet mes turėtume parodyti solidarumą šioms šalims, toms šalims, kurios daugiausiai nukentėjo. Taip pat remiu pakeitimus 93 straipsniui, kur siekiama numatyti laik, e, lankstesnės taisyklės 2007 metų finansinių įsipareigojimų panaudojimui. Šitie įsipareigojimai bus suskirstyti į šešias dalis ir 2008 13 metų biudžeto įsipareigojimuose tai atsispindės. Tokiu būdu galėsime laisviau skirstyti 2007-2013 mm, lėšas ir mm, valstybės narės galės panaudoti 2007 lėšas, jeigu to nepanaudojo. Man atrodo, kad tai aktualu visoms valstybėms narėms. Tai yra, ko gero, pats geriausias, e, svarbiausias pakeitimas. Nežinome, kad 2007 buvo sunkus metai buvo sunku vykdyti įvairias procedūras susijusias su praktiniu programų įgyvendinimu. Na ir galiausiai aš norėčiau pabrėžti, kad šios dienos diskusijos turėtų vykti apie antrą pasiūlytą darbinį dokumentą, kuris, kur atspindi, kuris atspindi komisijos pasiūlymą. Ir manau, kad diskusijos bus pakankamai vaisingos, rezultatyvios ir esu labai jums dėkingas už visus komentarus ir pateiksiu tada naują versiją iki kito mūsų posėdžio. Dėkoju pranešėjau, dabar suteiksiu žodį pirmiausiai koordinatoriams. Albrecht, Mr. Albrecht. <clears throat> yes, Chairman, I, I would just uh, uh like to... Dėkuoju pirmininkė. Aš norėčiau pasitikslinti kai ką dėl šio dokumento ir dėl viso to reglamento. Gal ir ne viską gerai žinau, gal ir klystu, bet man kyla klausimas, e, kaip bus su ta bendraja procedūra. Kiek aš žinau, komisijos pasiūlymą jau įvertino taryba, dabar e, pasikeitė sutartis, nuo Nicos perėm prie Lisabonos, taigi dabar dirbam pagal Lisabonos sutartį, ar ne? Ir dabar prasidėjo tik tai bendro sprendimo prieimimo procedūra, Vadinasi, jūsų pakeitimai dėl komisijos pasiūlymo turėtų būti nagrinėjami pagal e, susitarimą su taryba, ar, ar ne. Tai pavyzdžiui, tai 100 procentų mokėjimo e, taisyklė, kaip jinai bus aps, aptarta, kaip, kaip atrodys ta procedūra, kas po ko dabar seka, kad aš nepasimeščiau. Uh, kaip ta procedūra turi atrodyti ir koks turi būti jos rezultatas. Būtų va, trumpai aiškiai toks klausimas. Ja, ich möchte auch noch mal, erstens war die Präsentation so, dass man ja wirklich nicht inhaltlich so schnell folgen. Dėkui. Visų pirma, noriu pasakyti, kad pranešimas buvo taip greitai perskaitytas, kad buvo tiesiog labai sunku sekti turinį. Aš manau, kad vertėjams tai taip pat nebuvo labai lengva. Tai Tiesiog mes norėtumėm geriau suprasti, ką, ką jūs norėjote mums pranešti, tai galbūt galima būtų gauti raštu šito pranešimo kopiją. Tai padėtų mums geriau suprasti jūsų požiūrį, jūsų poziciją. Antra, ką noriu pasakyti dėl procedūros, kuri turėtų būti taikoma. Ji nėra mums visiškai aiški. Šiek tiek nusimanau apie procedūrą, kuri kaip ji turėtų atrodyti, dėl to, kad tariausi su kai kuriomis mūsų tarnybomis. Taip pat buvome susitikę su pirmininkaujančios valstybės atstovais ir paklausėme, kokia bus procedūra. Ir jie mums atsakė, kad iš tiesų mūsų procedūra dabartinė turėtų remtis komisijos pasiūlytų tekstų, kuris buvo pasiūlytas Liepos mėnesį. Taip pat, kaip aš suprantu, yra galimybė pradėti e, ankstyvas diskusijas darybas su taryba. Ir tada mes stengtumėmės užtikrinti, kad patvirtintume gerą ir teisingai suformuluotą tarybos pasiūlymą. Ir, o jie gautų tinkamus ir gerai apgalvotus parlamento pasiūlymus. Tačiau šį kartą visa procedūra užvėlavo. Manau, kad dėl to galima kaltinti iš dalies ir patį parlamentą ir dėl to mes dabar jaučiame spaudimą. Tai kaip visada mes remiamės dabar komisijos pasiūlytų tekstų, bet mums yra sudėtinga numatyti, kas bus galutinėme pranešime. Tai užuot davęs mums darbo, darbinį dokumentą, galbūt duokite mums e, pranešimo projektą, tada galėtume pasiūlyti jam pakeitimus nedarbiniam dokumentui, o pranešimui. Tai mano nuomonė yra tokia. Ir manau, kad mes galėtume būtent, čia nėra prasmės mums labai giliai diskutuoti, dėl to, kad neturime dabar kol kas dar pranešimo e, projektų. Jau ir taip uždėsime keletą mėnesių ir dėl to galime kaltinti tik tai Europos parlamentą patį save. Taigi, aš norėčiau, kad būtų štai taip. Darbas, kuris jau buvo pasiektas, žinoma, galėtų būti sudėtas į pranešimo projektą ir būtų labai svarbu, kad mes galėtume pamatyti tą projekto, e, projektą kaip galima greičiau. Aš suprantu, kad jį reikės išversti keletą e, kalbų, visas darbinės kalbas. Aš tikiuosi, kad e, vertimo tarnybos su to sutiktų. Ir jeigu šešėlėms pranešimams būtų priimtina, galbūt galėtume pradėti diskutuoti būtent dėl to pranešimo projekto. Tokiu būdu būtų esminis tikrai mūsų E, mūsų debatai. Ir mes prie jų prieš tris mėnesius esame pranešėjai nusiuntę savo pasiūlymus dėl tam tikrų pakeitimų, tų, kuriuos mes norėtume matyti komisijos dokumente. Ir mes savo pasiūlymus pateiksime ir raštu. O dabar matome dokumentą, darbinį dokumentą, kurį turėtume nagrinėti, bet visa procedūra dėl to tik tai dar labiau vėluotų. Taigi mes tikrai norėtume slaukti kuo greičiau už pranešėjo pranešimo projekto, kuris turėtų remti senuoju komisijos dokumentu, nepaisant to, kas lauktų ir vyktų ateityje. Jeigu mes norime komisijos tarybos užtikrinti patikimumą, tada pranešėjas turėtų parengti e, pakeitimus būtent atsižvelgiant į tai. Ir tada reikėtų, e, būtų pateikti dar kiti pasiūlymai, jau pamačius pasiūlymo projektą raštu, e, dėl jų diskutuotume. Taigi tokia būtų procedūra mano nuomonė ir aš manau, kad mes turėtume pradėti būtent tą procedūrą, o ne tik sėdėti ir švaistyti laiką nieko neveikdami. Dėkui. Mr. Roy. Ačiū, ponas Roy. Ja, voorzitter, dank u wel. Aansluitend bij de. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau užduoti klausimą po to, ką pasakė ponia Olbricht. Ji taip pat klausė dėl to, koks yra šio darbinio dokumento statusas. Norėčiau dar šitą pabrėžti. Reikia, kad mums būtų aiškiai pasakyta, ar reikia šitą dokumentą patvirtinti kaip paketą, ką jis iš tiesų reiškia, koks yra jo e, svarbumas ir statusas. Todėl manau, kad mes galėtume išklausyti skirtingų nuomonių parlamente ir po to pateikti savo nuomonę galutinę dėl to, kurios tos nuomonės mums yra priimtinos, kurios ne. Arba taip pat galėtume išsiaiškinti, koks yra poreikis dabar pat pradėti kalbėti dėl būtent dokumento esmės ir galėtume nuspręsti, priimti savo sprendimą dėl kai kurių e, pranešimo projekto dalių, nes kai kurios dalis mums yra priimtinos, dėl jų diskutuoti jau nebereikia, o pasiūlymus galėtume pateikti tik tai dėl kitų diskutuotinų dalių. Galbūt pranešės mums galėtų pasakyti būtent dėl kurių dalių mes turėtume diskutuoti ir taip pat turėtų jis laikytis griežčiau tarybos e, pozicijos. Ir manau, kad taip pat yra labai svarbu, kad mes turėtume galimybę išklausyti komisijos atstovų, tam, kad jie mums galėtų patvirtinti ir paaiškinti savo nuomonę. Dėkui. Ačiū, ponas, ponas Ovo. Euh, merci, monsieur le président. Je pense que c'est une euh, bonne chose que d'aller. Ačiū, pirmininkė Mano nuomonė yra svarbu supaprastinti kai kurias nuostatas, kurias prieš save dabar turime. Tačiau aš norėčiau dar kartą pabrėžti, kad mano nuomonė tai nėra pats efektyviausias būdas nagrinėti šios klausimus. Mes čia kalbame apie aplinkos saugos projektus ir nemanau, kad reikėtų e, kaštus iš, padidinti nuo 25 iki 50 milijonų. Daugelis šių projektų, kurie yra susiję su aplinkos saugos klausimais, jiems turėtų būti pritaikytas slengstis 25 milijonų eurų subsidijų apribojimo ta mintis, kad ar subsidijos būtų apribotos 25 e, milijonų eurų suma, manau, yra tinkamiausias pasiūlymas. Ačiū, pirmininkė. Okay, thank you very much. Dėkojam. Ponas Gudmanis. Yes, thank you very much. We are... Dėkoju. Mes čia kalbame apie dvi pozicijas - apie tarybos pasiūlymą kuris buvo pateiktas po komisijos pasiūlymo. Iš tiesų labai įdomu užduoti pranešėjai vieną klausimą. Jo paskeitimų pasiūlyme yra siūloma pakeitime numeris 11 darbinė dokumente Taigi 11 pakeitime yra atsižvelgiama į komisijos poziciją ir siūloma išbraukti šią nuostatą. Kaip aš suprantu, skirtumas tarp komisijos ir tarybos pasiūlymų dėl bendro finansavimo aplinkybių ir aplinkybių, kada turėtų būti suteikiama socialinio fondo finansavimas, kadangi komisija būtent ir kalba apie socialinį fondą, yra reikalaujama 100 procentų išlaidų padengimo iš komisijos, o kitų pasiūlymų išlaidas turėtų padengti valstybės narės. O tarybos pasiūlyme, kuris turėtų būti atvirtintas ir parlamento pritarimu, yra siūloma, kad Toks principas galėtų būti taikomas tik tai, jeigu valstybė narė gali pateikti įrodymų, kad finansavimas yra būtinas įgyvendinti antikrizinės priemonės. Ar, kiek aš esu girdėjęs, yra labai daug valstybių narių, kurios jau gavo, papi, kuriuose yra papildomos aplinkybės, e, leidžiančios joms gauti didesnę, didesnę paramą. Uh, Tai iš esmės taryba siūlo tai, kad komisijos atsakomybė būtų daug mažesnė. Iš tiesų, valstybė narė turi pateikti tam tikrus įrodymus tam, kad gautų šimtaprocentinį išlaidų finansavimą. Reikia šimtų procentų įrodyti, kad jūs ketinate įgyvendinti priemonės, kurios yra skirtos kovoti su krize, ištikusią 2009 metais iki 2010 metų gruodžio 31 e, dienos. O jūs siūlote išbraukti komisijos pasiūlymą. Mano klausimas būtų toks. Ar tai reiškia, kad jūs savo dokumente siūlote tiesiogiai tai, ką siūlo taryba ar ne? Toks yra mano pagrindinis klausimas, kiti klausimai yra mažiau svarbus mano nuomonė. Nes jeigu yra taip ir mes pritarsime jūsų pakeitimams, kad mes pritarsime tam, kad iš tiesų yra įmanoma, kad komisija sumokėtų šimtų procentų visą numatytą paramą per du metus ir ją skirtų per vieną fondą, jeigu valstybė narė įrodys, kad šie pinigai bus panaudoti kovoti su krize. Iš tikrųjų, nėra taip jau lengva įrodyti, ar tikrai tos priemonės bus įgyvenintos tam, kad būtų kovojama su krizės padariniais, nes bet kuri valstybė narė gali sakyti, kad taip, mes turime daugybę įvairiausių priemonių ir jos visos skirtos kovoti su krize. Bet ar jūsų pasiūlyme yra teigiama, kad reikėtų tiesiog išbraukti komisijos pakeitimą, pasiūlymą 11 pakeitimui? Sponding. Ačiū pranešė, ar galėtumėte atsakyti per penkias minutės, nes jau atvyko Ispanijos ministras, jeigu ne, tada galėtume tęsti po balsavimo. Chairman, now, first of all... Ačiū pirmininkė. Visų pirma, leiskite man pastebėti štai ką. Aš atsiprašau, kad labai greitai perskaičiau savo pranešimą, jisai buvo anglų kalba ir aš tikiuosi, kad kolegoms buvo lengviau tokiu būdu jį suprasti, nes neturėjome tam labai daug laiko. Uh, bet aš pažymėjau, kad aš išsiųsiu visiems kolegoms savo kalbą, tam, kad visiems viskas būtų aišku, nes dabar tiesiog nėra pakankamai laiko. Svarbiausia yra suprasti tai, kad aš tiesiog paėmiau komisijos pirminį dokumentą ir po penkių mėnesių pateiktus, pateiktas pozicijas po visų darybų su tarybos, taryba ir komisija. Aš manau, kad tai visiems yra aišku. Aš tiesiog norėjau, kad visi apsitartume, kaip mes tęsime savo darbą. Jūs klausite manęs, bet aš turiu ir jūsų paklausti, kaip mes tęsime savo darbą. Ar jūs norite, kad visus dabar patiktus pasiūlymus, pakeitimus ir visą kitą sujungtume į vieną dokumentų paketą ir jį pavadintume darbiniu dokumentu? ir jį pateiktume visoms valstybėms narėms svarstyti balandžio mėnesį, ar mes tęsime ir taikysime įprastinę bendro sprendimo prieimimo e, procedūrą. Tai yra tiesiog dokumentas, kuris dabar yra surinktas, tai yra originalus, pirminis komisijos pasiūlymas, baltoji knyga ir visi kiti iki šiol pateikti pasiūlymai. Aš atsiprašau, ponė Šreder, bet mes visą tai, apie tai kalbame jau kelis mėnesius. Ir parlamentas čia tikrai neturi būti kaltinamas, nes mes visą laiką laukiame tarybos darbo rezultatų. Penkis mėnesius laukiame, tai tikrai mūsų nereikėtų kaltinti. Bet dabar jau susidarado problema ir e, parlamente. Ir ji yra, ar. Klausimas yra, ar užimtumo komitetas nori turėti taip pat savo pranešėją, kuris kalbėtų šiais klausimais dėl šio dokumento mes nuspręsime e, frakcijų pirmininkų sueigoje, ar reikėtų e, užimtumo komitetui turėti savo pranešėją ar ne. Bet kol kas aš tiesiog sėdžiu ir laukiu jūsų e, nuomonių. Būtent todėl aš ir perskaičiau savo pranešimą taip greitai, tam, kad jūs žinotumėte, kokia yra dabar padėtis. Dėl 11 pakeitimo, ponia Gutmanis. Čia viskas yra labai aišku. Kaip jūs žinote, Pirminis pasiūlymas atėjo iš komisijos, dabar jis yra išbrauktas, naujasis pasiūlymas yra skirtas labiausiai pažeistoms paveiktoms valstybėms narėms. Ir čia klausimas ir kyla, kurios valstybės yra labiausiai paveiktos. Tai yra tos valstybės, kurių BVP 2009 metais, lyginant su 2008 metais, nukrito daugiau negu 10 procentų. Tik tiek yra vienintelis kriterijus. Viskas čia labai aišku. Ir toks principas bus taikomas visoms valstybėms narėms. Tos valstybės, kurios pat, e, tik tai 3-4 valstybės narės atitiks tokį kriterijų, o visos kitos negalės pasinaudoti tokią galimybę. dėl 25 milijonų aplinkosaugos projektų finansavimui. Tai buvo pirminis komisijos pasiūlymas ir mes tiesiog nenorime apsunkinti jokios padėties, e, nes buvo slaukta skundų iš valstybių narių, bet apie visą tai mes kalbėsime tada, kai turėsime pranešimo projektą. Jūs, aš, aš jums jį pateiksiu ir tada mes visi galėsime padiskutuoti, ar toks pasiūlymas yra geras ar ne. Tai tiek. Dėkoju ponui pranešėjui. Noriu Jums pranešti, kad pranešimo projektas bus pristatytas vasario 22 dieną šių metų. Okay. Sveikas atvykęs, pane prezidente, mūsų komiteto vardu. Pas mus lankosi ponas Karlosas Okanė, kuris yra Ispanijos finansų ministras ir taip pat eina ES tarybos pirmininko pareigas ir jisai pristatys ES pirmininkaujančios Ispanijos e, politiką region, e, veiksmų planą regionės politikos rytyje. Žodis jums. Gerbiami ponai, gerbiami deputatai dirbantis šiame komitete, aš atvykau į šį komitetą aptarti Ispanijos, kaip ir minikaujančios vyriausybės valstybės prioritetus regioninėje politikoje. Pakalbėsiu apie Europos sanglaudos politikos ateitį ir taip pat sanglaudos politikos supaprastinimo mm, planus. Šias, šios temos bus šio pusmečio prioritetai pirmininkaujant Ispanijai. Ir dabar kalbėsiu iš esmės apie tai. Pirmiausia, kalbėsiu apie sanglaudos politiką. Per šį pusmetį ir greičiausiai vėliau sanglaudos politikos ateitis bus vienas iš prioritetų ir vienas iš tikslų. Europa šiuo metu patiria vieną iš didžiausių ekonominių krizių per, per paskutinius metus. Todėl daugumoje ES šalių regionų buvo įgyveninti įvairiausi krizės valdymo planai. Tai turi tam tikrų poveikių, į kuriuos reikia atsižvelgti ir kalbant apie sąnaudos politiką. Pirmiausia, krizė parodė, kad reikia kuo greičiau vykdyti struktūrinius pakeitimus tam, kad valstybės narės ir regionai galėtų e, įveikti globalizacijos ir įvairiausių aplinkos pokyčių iššūkius. Antra, krizė mus išmokė ir parodė, kad yra būtina numatyti E, lankstumo ir greito atsako į krizės e, mechanizmus. Ypač tokių, tokioms krizėms kaip šita, kur yra ypatingai stipri, ypatingai e, stipriai paveikusi ir nevienodai paveikusi mūsų ES šalis ir regionus. Be to, Reikia stiprinti ryšius artimiausioje, artimiausioje ateityje tarp valstybių ir tarp regionų, nes gali būti, kad konvergencijos procesas tarp regionų ir valstybių narių sulėtės per artimiausius metus. Nes mažėja investicija, mm, mažėja e, biudžeto signavimai ir todėl gali būti, kad konvergencija e, silpnės. Taigi čia turime dar didesnį spaudimą e, tam, kad valstybės narės įptų struktūrinius pakeitimus, struktūrinės reformas. Krize taip pat priverčia susimastyti, kad e, ekonomikos restruktūravimas taip pat turėtų būti kaip atspirtinės e, taškas ir aplinkosaugos politika taip pat turėtų būti vienas iš kertinių akmen, e, akmenų mūsų augimui, mūsų tvariam augimui, tvariai ekonomikai. Visi šie elementai, šie krizės veidai, juos visus reikia atsižvelgti, turint galvoje sanglūdos politiką, kuri ir toliau bus be galo svarbi, turės ypatingai e, svarbu vaidmenį Europos regionų integracijos srityje. Europos krizės fazės bent jau anksčiau turėjo ypatingai neigiamą poveikį konvergencijai. E, silpniau e, konverguotos, silpniau įs. Konverguotos konverguotojų regionai labiau tai patyrė. Ir šiuo metu Europos regioninė politika ypatingą vaidmenį turėtų vaidinti, e, tam, kad išspręstų visas problemas. Europa e, labai didelį vaidmenį skiria konvencijai, nes tai yra vienas iš svarbiausių e, elementų ir, ir bendram, bendrai rinkai, ir bendrom institucijų veikimui, ir rausiams kitiems faktoriams tam, kad veiktų mūsų bendroji rinka. Ko, Konvergencija taip pat prisideda prie sanglaudos, prie bendros rinkos, todėl reikia labai didelį dėmesį kreipti į ma, skur, mažiau e, integruotus regionus, bet žinoma, reikia turėti galvoje ir visą Europos Sąjungą. Europos Sąjungos strategija 2000, iki 2020 metų ir yra taip pat svarbus dokumentas, kuriame atsižvelgiama taip pat į regioninės politikas ir į sanglos politiką, kur yra būtina atinantiems e, dešimčiai metų tam, kad toliau vyktų augimas, e, tvarus augimas ir integruotas augimas. Sanglaudos politika prisideda labai akivaizdžiai prie ekonominio ES augimo. Taigi, e, sanglaudos politika ir toliau turi būti esminis e, faktorius e, strategijoje 2020, kaip jau buvo vienas iš esminių faktorių Lisabono strategijoje. Taigi, nepamirštami ir investiciją, ir kitus, investicijus, ir kitus, kitas rytis, Galima pasakyti, kad investicijos į tyrimus ir inovacijas turėtų būti viena iš svarbiausių sričių sąnaudos politikoje. Taip pat nereikėtų pamiršti ir tvaraus augimo, e, atsinaujinančių e, energijos šaltinių ir energetikos bendraja prasme. Strategijoje 2020 aiškiai išdėstyta, kad mm, šita strategija turi būti vykdoma ne tik tai valstybinių, bet ir regioninių vaidmenių, lygmenių, nes būtent regionai daug e, labiau gali įgyveninti daugumą tų priemonių pačiame regione, o ne valstybės lygmenių. Ir būtent visos institucijų sistema yra sukurta tam, kad e, galėtų būti vykdomos politikos regioninių lygmenių. Ir šitą visą sistemą, sukurtą institucinę sistemą jau reikia išnaudoti, kiek įmanoma, veiksmingiau. Dar vienas labai svarbus aspektas sanglaudos politikoje, tai būtent apibriežti tikslus. Pirmiausiai, konvergencijos tikslas. Atrodo, kad dėl konvergencijos testinumo jau yra sutarta ir reikės, kad jau tik tai belieka pakalbėti apie tam tikrus smulkius pakeitimus, kurie galbūt e, padarys veiksmingesnį šitą klausimą konvergencijos faktorių. Šiuo metu yra labai daug įvairiausių finansavimo galimybių, tačiau, kai atsiranda naujų iššūkių, kaip pavyzdžiui, migracija, gamtos e, aplinkos kaita ir klimato kaita ir kiti dideli iššūkiai, reikia įsigilinti ir išsiaiškinti, ar e, sanglaudos politika yra pakankamai geras ir veiksmingas e, įrankis tam, kad e, sugebėtumėm įveikti šiuos naujosius iššūkius. Taip pat reikia priminti, kad biudžeto paskirstimai taip pat yra labai svarbus tam, kad kuo daugiau šalių galėtų pasinaudoti sąjungos politikos fondais. E, kas kart turime vis mažiau išteklių, bet negalime siaurinti savo veiklos e, sričių, srities tam, kad visgi atsakytumėm į tuos poreikius. Dar vienas svarbus aspektas yra pereinamųjų periodų nustatymas tiems regionams, kurie yra mažiau integruoti. Tam, kad šitie e, regionai integruotųsi veiksmingai, yra kuriamos schemos tam, kad nebūtų vykdomi labai grubus pakeitimai e, būtent finansinėse asignavimuose, kurios gauna e, iš, iš sanglaudos fondų šie regionai. Per paskutiniuosius, per paskutinėsias dėrybas šiam biudžeto laikotarpiu buvo nustatyta nustatys mažesnis finansavimas skiriamas pirmuoju periodu. Ir buvo stengiamasi, kad finansavimas atitiktų e, poreikius. E, Žinoma, šitie, e, šitie, e, šitie signavimai prisideda prie regionų integravimo, tačiau dažnai trūksta dar daugiau priemonių. Kitame finansinėme e, periode taip pat reikia užkirsti kelią, kad nebūtų per mažai finansavimo skiriama tom, tom tiems regionams, kurie yra mažiausiai integruoti. Taip pat reikia dalydėmėsi skirti konkurencingumui. Čia kalbama apie ekonominius pakeitimus, per inovacijas, per e, visuomenės e, mokymą, e, aplinkosaugos, aplinkosaugą ir kitas sritis. Taip pat investuojant į žmogiškuosius išteklius tam, kad būtų sukuriama daugiau ir geresnių darbo vietų per kitą biudžetinį laikotarpį bent du trešdaliai Europos regionų bus šiame tiksle įtraukti. Ir strategija 2020 numatyta, kad šitie regionai turi būti įtraukti į sanglaudos politiką. Galbūt svarbiausia pridėtinė vertė yra tai, kad e, suteiks šiems regionams šis planas daugiau konvergencijos. Reikia įgyveninti šitą priemonę tam, kad, tas, kad būtų sutiktas kuo didesnis pagreitis tokiems regionams. Taip pat reikia nepamiršti, kad e, sanglaudos politika taip pat stengiasi ir pakelti e, regionų e, potencialą, mažinti socialinę. Atskirti ir panašiai. Žinoma, šioje priemonėje dalyvaus labai skirtingos integracijos regionai, Ir šis. Ir, ir kai kurie regionai tiesiog yra, turi kitokius tikslus. Vieni regionai yra, turi um, konkurencingumo tikslą, kiti sanglaudos e, tikslą. Ir bus traukti tie regionai, kurie 85 tam, kad e, su. Pan, e, logiška, kad e, tas regionas, kur renta per capita yra mažesnis negu visoje ES, būtų jiems teikiamas didesnis finansavimas negu kitiems regi regionams. yra sutariama, kad reikia tęsti sanglos, e, sanglos politiką ir įvykdyti tam tikrus pakeitimus. Pirmiausia, dėl finansinių asignavimų. Reikia nuspręsti, kokie turi būti kriterijai, asignavimo kriterijai. Tai turi nuspręsti ir valstybės narės, ir pagal teritorinius, teritorinius vietinius. Taip pat yra svarbu supaprastinti administravimą nes šiuo metu yra labai sudėtingas e, administravimas, nes dalyvauja įvairiausios institucijos institucinių ir regioninių lygmenių. Ir dalyvauja šioje politikoje labai įvairūs, labai skirtingi projektai. Analizuodami šį tikslą, šį, šią veiklos sritį, randame labai daug įvairiausių iškiausių klausimų. Reikia išnaudoti visą regionų potencialą o tam reikia horizontalios koordinacijos su sektorių politika. Taip pat yra labai svarbu e, stiprinti ir vertikalę, vertikalų bendradarbiavimą. Ir taip pat atsižvelgti į bendradarbiavimą e, per sienas tarp valstybių. bendradarbiavimą tarp valstybių reikia e, stiprinti ir finansinių, ir administracinių požiūrių, kad būtų supaprastintas administravimas. Akivaizdu, kad yra svarbu nubriežti sritis, kuriuose regionai nori bendradarbiauti. Bet yra sudėtinga, kad tas pats regionas dalyvautų skirtingose srityse. Todėl reikėtų apibriežti tą sritį, tam, kad kiekvienas regionas galėtų atrasti savo natūralų bendradarbiavimo, natūralią bendradarbiavimo sritį ir e, veiksmingiau ir paprasčiau galėtų bendradarbiauti su kitais regionais. Sričių apibrėžimas yra sudėtingas darbas, bet šis darbas labai stipriai padidintų, pastiprintų e, valstybių bendradarbiavimą, todėl būtų labai svarbu e, nustatyti atitinkamus indikatorius. Galiausiai labai svarbu e, sustiprinti tarp regioninį bendradarbiavimą, naudojant sanglaudos politikos priemonės, tam, kad skirtingi e, veikiai galėtų bendradarbiauti tarpusavyje, jeigu turi e, panašių interesų. O veikimo, veikimo planas, veikimo sritis turėtų būti kuo platesnė. Dabar teritorinė sanglauda, kitas mūsų prioritetas. Šitas prior... teritorinė sanglauda yra taip pat vienas iš svarbiausių prioritetų. Lisabonos e, sutartyje, trečiame skyriuje, yra kalbama apie teritorinę sanglaudą, apie socialinę, apie ekonominę sanglaudą kaip vieną iš svarbiausių mm, elementų. Be to, e, ekonominė krizė taip pat išryškino, kokia svarbi yra teritorinė sąnglauda Europos Sąjungoje. Taigi šitas klausimas gavo dar vieną, dar vieną impulsą. 8 metų spalį Europos komisija pradėjo viešą diskusiją dėl teritorinės sąnglaudos ir jos politinių poveikių. Čia galima pabrėžti keturis elementus. E, bendradarbiavimą tarp teritorijų, tam, kad būtų pasustiprintas Europos integravimas. Antra, in, kaimo vietovių integravimas. Trečia, politikų koordinavimas tam, kad jos būtų veiksmingesnės. Ir ketvirta, analizė ir duomenų surinkimas E, būtent empiriniams žinoms didinti. Pirmininkaujant e, Ispanijai, Ispanija stengsis stiprinti, skatinti šias diskusijas ir stengtis pasiekti tam tikrų e, praktinių veiksmų. Trečias prioritetas yra administravimo supaprastinimas. Čia yra vienas iš trijų svarbiausių prioritetų šiam pusmečiui būtent sanglaudos politikos administravimo supaprastinimas. Šiuo metu sanglaudos politikos administravimos ir kontrolės mechanizmas yra mūsų nuomonė per daug sudėtingas. Ir tas procesas visada yra per ilgas ir dažniausiai nereikalingai per ilgas ir labai dažnai nuo to nukenčia e, ekonominės plėtros tikslai. šiuo metu galiojanti kontrolės ir administravimo sistema e, yra gan sudėtinga ir toliau darosi vis sudėtingesnė, e, nors nėra. Nu, tų naujų pakeitimų nėra lengviau pasinaudoti sąnaudos fondais. o struktūriniai fondai ir e, tie asignavimai iš ES biudžeto yra nesusiję. Todėl yra labai sudėtinga atskirti, kur buvo finansavimas, o kur buvo e, investavimas e, po kelių metų. Nėra aišku, tas, tas periodas nuo investicijos iki jau gautos išmokos yra neatsiekiamas. Todėl tos investicijos dažnai tiesiog būna atskirtos nuo sanglūdos e, politikos. Ir atsiranda daugumos institucijų biudžetuose likvidumo ir kitų problemų. Ir kuo mažesnį, mažesnį biudžetą institucija turi, tuo ta problema yra didesnė. Todėl institucijos kreipiasi į kitus finansavimo šaltinius, kurie dabar krizės laikų nesada yra prieinami, bet to tai suteikia papildomų e, išlaidų, kartais tos išlaidos lab, būna labai reikšmingos ir dažnai institucijos nelabai gali atsakyti tos įsipareigojimus ir dažnai tai paveikia jų, jų biudžetą labai stipriai iki 10 procentų. Dėl kontrolės procedūros. Nematyti, kad padidinus kontrolės, sustiprintus kontrolės mechanizmą būtų pagerėjęs anglos politikos įgyvendinimas. Taigi 2008 metų ataskaitoje yra parašyta, kad reikia e, išanalizuoti ir įvertinti kontrolės mechanizmo e, veiksmingumą ir kaštus. Žinoma, reikia kontrolės, kuri patvirtintų, užtikrintų, kad e, fondai yra naudojami nustatytiems tikslams. Tačiau nereikia kontrolės mechanizmo dėl kontrolės. Kontrolė turi būti nukreipta tam, kad e, fondai būtų e, panaudojami atitinkamams tikslams, o ne kontrolė dėl kontrolės. Audito rūmų ataskaitoje paskutinėje yra parašyta, kad nėra pastebėta kontrolės mechanizmuose ypatingai rink, rink, rimtų klaidų ir nėra rasta ne vieno sukčiavimo atvejo, nors kai kuriuose programuose, kurios buvo tikrinamos, visgi tam tikrų klaidų buvo. Taip pat šiame pranešime nurodyta, kad tos klaidos e, dažniausiai įvyksta dėl neteisingo e, procesų ar tam tikrų nuostatų išsiaiškinimo. Dažniausiai tos klaidos nėra tyčinės, o sukčiavimas yra tik tai tada, kada klaida e, įvyksta tyčia. Taigi, vienas iš mūsų prioritetų yra supaprastinti administravimą tam, kad administravimas būtų paprastesnis ir asignavimai būtų teikiami lengviau sklandžiau. Šiuo metu Europos parlamentas svarsto struktūrinių fondų paskirimo sistemą. Pernai e, taryboje buvo priimtas e, konsensusas dėl supaprastinimo. Parlamento pasiūlyme yra tam tikrų pasiūlymų, kaip galima supaprastinti e, kontrolę tam, kad nenukentėtų struktūrinių ir sanglos fondų e, asignavimų sistema siekiama, kad to, tai būtų naudinga daugumai valstybių narių. Kaip žinote, šios priemonės yra labai svarbios, nes valstybės narės šiuo metu e, taip pat turi ir likvidumo problemų. Štai šitas priemonės reikia priimti kuo greičiau. Komisija žada pasiūlyti papildomų nežada pasiūlyti papildomų paketų šiuo klausimu artimiausių metų, o Ispanija, kaip ir minkaujantį šalis, žada toliau dirbti šioje srityje ir jeigu per šį pusmetį ne, neišeis supaprastinti šių reglamentų ir šių nuostatų, tai bent jau turėtumėm sukurti ar surašyti bendruosius principus, bendruosius, bendruosios bendrasias gairias, kaip galima būtų tą administravimo procedūrą supaprastinti. Uh, Dar vienas klausimas, kurį norėčiau aptarti, kuris nėra iš pačių didžiausių prioritetų, bet taip pat labai svarbus. Pagal 30 struktūrinių fondų reglamentą, reglamento straipsnį, straipsnį, Europ... Ispanija pateiks valstybių narių e, nuomonės ataskaitą dėl struktūrinių fondų panaudojimo. Taryba e, išanalizuos komisijos pranešimą ir iki birželio mėnesio pateiks savo nuomonę, iki šių metų birželio, birželio mėnesio. Vienas iš prioritetų Ispanijai kaip pirmininkaujančiai šaliai tai bus e, diskusijos, debatai dėl sanglaudos politikos. Manome, kad šis pusmetis yra puikia proga iškelti į pirmą planą sanglaudos politiką. Ir sanglaudos politika. Diskutuodami apie sanglaudos politiką galėsime e, pasiruošti naujosiams finansiniams periodams ir iškelti į, į pirmą planą sanglaudos politiką. Vasaro 19 dieną Saragosoje e, vyks plėtros ministrų posėdis. Ten bus kalbama apie sąjungos politikos ateitį, apie naująjį požiūrį sąjungos politikos rytyje ir taip pat apie sąjungos politikos supaprastinimo gairias. Kaip matote, čia yra pagrindinės temos, apie kurias šiuo metu išnekame. Sąjungos politikos srityje. Kaip jau sakiau, tikimės, kad šis pusmetis, kaip pirmininkaus Ispanija, e, bus puikia proga padirbėti sąnaudos politikos srityje ir pasiekti šių prioritetų. Jūsų darbas yra labai svarbus Ispanijai kaip pirmininkaujančiai valstybei, nes mūsų šalis iš tikrųjų daug yra pasiekusi e, bendrijos sąnaudos politikoje. Manau, kad Ispanijoje yra puikus pavyzdys, kokių puikių rezultatų galima pasiekti e, teisingai vykdant sąnaudos politiką. Bet žinoma, neužtenka tik tai džiaugtis jau tuo, ką pasiekėme. Tam, kad ir toliau sąnaudos politika puikiai vykdy, būtų vykdoma e, visoje Europoje, ne tik tai Ispanijoje, reikia sąnaudos politiką perkelti į naują kontekstą. Lisabonos sutartis dar į kitą lygmenį e, perkelia Europos parlamentą, būtent ir sąjungos politikos vykdymo srityje. Todėl labai dėkoju iš anksto, kad bendradarbiausite su Ispanijoje kaip pirmininkaujančia šalimi, tam, kad visi priimti sprendimai būtų toliau, e, toliau vykdomi ir, ir mūsų diskusijos būtų veiksmingos ir vaisingos. Labai ačiū Jums uždėmesi ir esu Jūsų paslaugoms atsakysiu išduotus klausimus. Thank you very much for presenting us the Dėkoju už Ispanijos pirmininkavimo programos pristatymą regioninės ir sanglaudos politikos rytyje. O dabar prašau deputatus pasisakyti. Pirmiausia, suteiksiu žodį koordinatoriams, jeigu norėtumėte. Van Misteroj. Dėkoju, pirmininkė kalbėsiu olandų kalbą. Kalbėjote apie Ispanijos patirtį. Žinoma, Ispanija turi labai ilgą ir gerą patirtį šioje srityje ir tikrai gali kompetentingai įvertinti, kaip e, solidarumo principas ir teritorinės anglos principas gali būti įgyvendinamas praktikoje. Daug klausimų neužduosiu. Pagrindinis būtų toks, įsigaliojus Lisabono sutarčiai, Europos parlamentas įgauna skirtingą vaidmenį, kalbant apie balsavimo, konsultacijų tvarką. Ir dabar, pavyzdžiui, ministrai iš tarybos gali parlamentui e, daryti tam tikrą spaudimą, bet e, galbūt ir reikėtų pakalbėti, koks būtų tas mūsų santykis šiuo metu. Nes manau, kad dabar galbūt ne iki galo gerai suvokiame, koks yra tas santykis tarp parlamento ir tarybos. Tad gal jūs turėtumėt kažkokių minčių apie tai, kaip mes turėtume bendradarbiauti. Štai Saragosos procesas atrodo suteikia parlamentui tam tikrą vaidmenį. Antras klausimas būtų susijęs su 2020 m. strategija. Jūs jau išreiškėte nemažai optimizmo šios strategijos atžvilgių ir tikrai daugumės iš mūsų pritartume, jog šita strategija yra pozityvi ir reikia įvardinti pagrindinius prioritetus, tam tikrą viziją, paskui ją iškristalizuoti ir sanglaudos politika, kaip minėjote, turėtų būti esminis šitos vizijos komponentas. Bet jeigu pažiūrėtume į, rengiam, į tą strategiją, ten nėra aiškiai pasakyta, kokie yra parlamento įgaliojimai pagal naują Lisabono sutartį. Pranešimo pradžioje kalbėjote apie vadovų sustikimo rezultatus, apie įvairius tikslus, rezultatus, kurių siekime, bet mums daugiau norėtųsi sužinoti apie priemonės, kuriamis sieksime tų rezultatų. Kitaip tariant, staro tokį įspūdis, kad jūs e, užsibrėžėte aukštų tikslų, bet nežinome, kas e, vyksta praktiniu lygiu e, sanglaudos rytyje. Gal galėtumėt apie tai daugiau pakalbėti, mes tikrai būtume labai dėkingi jums už tokias mintis. Dėkuoju. Galbūt galėtumėt sureaguoti po dar poros ar trijų klausimų. Palkrep. Dėkuoju pirmininkė. Ačiū ministrė už jūsų pasisakymą. Džiaugiuosi, jog diskutuojame šią temą, nes mums dabar reikia gerai suprasti, kokia turėtų būti ateities anglodos politika, ką nereiškia mums, ką reiškia parlamentui. Be abejo, ispanų patirtis mums būtų be galo naudinga ir Ispanijai pirmininkaujant, Ispanai galės tą patirtį labai sėkmingai toliau taikyti. Bet aš norėčiau užduoti Jums tokį klausimą. Tai, ką mes dabar parlamente darom dėl reglamento, yra tik tai minimumas to, ką galima būtų padaryti. E, taryba niekaip nesutarė, atmetė pirminį pasiūlymą, paskui buvo naujas pasiūlymas pateiktas, bet dabar viskas pasikeitė ir Europos parlamentas gali padaryti daug daugiau, negu iki šiol darė. Mes norėtume kad tas procesas būtų kaip galima greičiau užbaigtas, kad jis pasiektų galiausiai regionus. Bet man atrodo, kad mes dar konkrečiai nežinome, kokius reikalavimus turėtume nustatyti tai supaprastintai procedūrai. Kaip aš supratau, e, mums reikėtų visiems dar gerai pagalvoti apie tai, kaip procedūrą supaprastinti, kaip pasiekti, kad finansavimas pasiektų naudos gavėjus kaip galima greičiau. Tad būtina atlikti tokį samų vertinimą. Ir aš norėčiau paklausti, ar Ispanija, pirmininkaudama, pateiks tokių pasiūlymų, ar vyks kažkokios diskusijos taryboje, kad ateityje būtų skiriama daugiau dėmesio supaprastintos procedūros kūrimui ir suteikiant, suteikiant daugiau galiojimų bendrijos institucijoms. Dėkuoju. Pone Šioter. Aš norėčiau užduoti keletą praktinio pobūdžio klausimų. Jūs kalbėjote pakankamai konstruktyviai apie ateities veiksmus, apie tai, kas bus po 2013. O man visgi e, būtų labai įdomu sužinoti, ar tie pasiūlymai, apie kuriuos kalbate, yra Ispanijos pasiūlymai, ar tai yra tarybos darbo grupės parengti pasiūlymai, ar tai yra tai, ką jūs dar ketinate renkti per ateinančius šešis mėnesius tarybos darbo grupėse, būtent kalbant apie tą ateitį, kas bus po 2013. Gal galėtumėt patikslinti, ar tai jūsų pozicija, ar tai yra tik tai tikslas, ar, ar tai e, kažkoks kompromisas, kurį dar reikėtų parengti galbūt taryboje. Ir tą pačią temą norėčiau pasterauti, ar bus organizuota kažkokia darbo grupė taryboje, kuri ir nagrinės e, tą, tai, kaip ateitie reikėtų elgtis po 2013 metų. Ar jūs ketinate kažką nuveikti dar pirmininkaujantami, e, kokia būtų pozicija tokiu e, tokių klausimų. Prašom ministrą atsakyti į klausimus. Už, e... Dėkoju už komentarus ir klausimus. Pirmasis klausimas. Pirmasis klausimas susijęs su Europos parlamento vaidmeniu apibrėžiant sanglaudos politiką. Leiskit pasakyti, kad mano nuomonė bendradarbiavimas yra svarbiausias dalykas. Pirmiausia, turime bendradarbiauti ir bendradarbiaujant sukurti tas naujasias taisyklės, naujasias procedūras, kaip vyks tas bendradarbiavimas. Konkretus mūsų tikslai per Ispanijos pirmininkavimą, būtent šie, kuriuos išdėšiau, uh, vykdamas pristatymą bus apibriežti Saragosoje vasario mėnesį, kur be abejo dalyvaus ir Europos parlamentas, jisai buvo pakviestas į šį susitikimą. Būtent tenai ir prasidės tas diskusijų procesas ir norėtumėm, kad jūs dalyvautumėte. Dėl strategijos 2020 manome, kad dar reikia sukurti tą ryšį tarp sąnaudos politikos ir naujosios strategijos. Tiesiog reikia rimtai žiūrėti šį klausimą ir manau, kad tas forumas, kuriame bus pradėti šie debatai, kuriame bus kalbama, kaip susijęti naują strategiją su sąnaudos politika, bus būtent vasario mėnesį vykstantis susitikimas Saragosoje. Kaip jau sakiau, Europos parlamentas yra pakviestas dalyvauti šiame susitikime ir tikimės, kad jūs jūs dalyvausite. Dėl supaprastinimo. Pakartosiu, kad mes iškelsime šitą klausimą vasario mėnesį, pradėsime diskusiją. Ir čia yra vienas iš, Europo, iš Ispanijos kaip pirmininkaujančios valstybės prioritetų. Dabar kalbėsiu kaip biudžeto, nacionalinio biudžeto vykdytojas. Mes Ispanijoje vykdome labai rimtas kontrolės, neką nešvelnesnės kontrolės, kaip komisija vykdo ES lygmenių. Ir Ispanijoje, ir kitose šalyse mes vykdome, ES vykdomos yra labai griežtos kontrolės, labai griežta kontrolė. Ir mes, tie procesai nėra vilkinami, mes labai efektyviai e, vykdame, vykdome tas biudžeto kontrolės. Kartai, žinoma, būna tam tikrų, ats, tam tikrų uždėlsimų, bet iš principo mes labai veiksmingai veikiame. Ir manome, kad jeigu galima nacionalinių lygmenių tas kontrolės taip efektyviai vykdyti, manome, kad galima ir Europos Sąjungos lygmenių kontrolės įvykti veiksmingiau. Žinoma, toksai veiksmingumas gimė ne per naktį, čia yra ilgo darbo vaisius ir ES lygmenių manau, kad mūsų laukia tas pats kelias išmokti, rasti kelią, kaip efektyviau valdy, vykdyti kontrolę. Vėlgi, kaip biudžeto vykdytojas galiu pasakyti, kad yra veiksmų laisvės, yra dar ką nuveikti, kad ta kontrolė būtų veiksmingesnė tam, kad nebūtų uždelsimų, vilkinimų, kad e, būtų įgyvendinami visi projektai. Būtent šitas diskusijas mes iškelsim, šitą temą iškelsime vasaro mėnesį. Žinome, suprantame, kad ne per vieną naktį bus tai įgyvendinama, kad per vieną naktį tai neįmanoma įgyvendinti. Ir tikimės, kad tai bus vienas iš prioritetų kuriuo mes žengsime žingsnį į priekį ir, kaip sakiau, Saragosoje vasaro mėnesį apie tai ir pradėsime kalbėti. Trečias klausimas. Dėl mano pristatymo, kas tai yra? Žinoma, tai yra Ispanijos kaip pirmininkaujančios valstybės pasiūlymas. Mes šį pasiūlymą pateiksime ir vasaro mėnesį neformaliame ministrų susitikime. Tai yra Ispanijos kaip pirmininkaujančios valstybės prioritetų pasiūlymas. Žinoma, jau komisijoje vyksta darbai šiais klausimais ir manome, kad labai svarbu šios darbus tęsti. Tęsti, žinoma, ateityje, ne tik tai šį pusmetį, bet pabrėžiu, kad čia yra Ispanijos kaip pirmininkaujančios valstybės pasiūlymas. Ačiū. Have... Dėkuoju. Matau, dar yra aštuoni norintis pasisakyti. ir norėčiau paraginti norinčius pasakyti, pasakyti dabar, e, nes vėliau aš tą sąrašą uždarysiu. Ponas Malinesku. Pone Malinesku. Manesku. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju ministrui už pasisakymą. Kaip supratau, Ispanijos pirmininkavimo metu numatyti ambicingi tikslai. Taip supratau iš jūsų įvardintų prioritetų. Ir matau, kad tie prioritetai atitinka parlamento ir mūsų komiteto įvardintus prioritetus. Kalbėjote apie krizę ir jos padarinius. Būtent šiame kontekste aš ir norėčiau jūsų paklausti, Ar šalia šių prioritetų jūs nesate numatę įgyvendinti konkrečių priemonių skirtų padėti šalims, kurios nukentėjo nuo krizės? Na, o kitas klausimas būtų susijęs su 2020 m. strategija. Gal jūs pastebėjote, kad šioje strategijoje nėra visiškai kalbama apie vietos savivaldos institucijas. Tad aš norėčiau jūsų paklausti, ar jums netrodo, kad šios institucijos visgi būtų labai naudingos per ateinančius šešis mėnesius, e, kadangi jos galėtų prisidėti prie sanglos politikos formavimo, nes jūs kalbėjote, jog reikėtų užtikrinti sanglos fondų valdymą skirtingais lygmenimis. Ir man atrodo, kad tas valdymas skirtingais lygmenimis neįsivaizduojamas be aktyvaus vietos savivaldos institucijų dalyvavimo. Toks būtų mano klausimas. Ačiū. Ponas Glosak. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū ministrė už jūsų pasisakymą. Aš taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į keletą svarbių temų. Jūs kalbėjote apie kontrolės sistemą ir būtent kontrolės sistema šiuo metu vertinama kaip labai sudėtinga ir jinai atgrasina potencialius naudos gavėjus nuo paraiškų davimo, nuo noro paduoti paraišką. Ką Jūs galvojate apie tai, kad e, dabar siūloma numatyti individualias kontrolės priemonės, bet metodai lieka tie patys? Antras klausimas būtų apie statistinės metodus naudojamus kontroliai. Žinoma, reikia sukaupti atitinkamus duomenis kontroliai vykdyti, bet greičiausiai pareiškų davėjams e, būtų e, pageidautina, kad tie statistikos duomenų teikimo reklamai būtų supaprastinti. Kitas mano klausimas susijęs su lankstumo būtinybė. Finansiniai instrumentai turėtų būti lankstus, aišku, aš pritariu, bet apie kokius konkrečiai instrumentus ir kokių instrumentų supaprastinimą jūs kalbėjote, gal galėtumėt konkrečiau. Dėkoju, Dėlį, o paskui ministrus teiksime galimybę atsakyti. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas ministre, pirmininkavimo vairą perėmėte tuo metu, kai e, turime kovos su socialinė skirtimi metus, o dabar matome, kad 90 milijonų žmonių arti skurdo ribos, galima sakyti, kad labai didelė mūsų gyventojų dalis kenčia nuo tokios neteisybės ir socialinė neteisybė e, taip pat šalia socialinės neteisybės yra ir ekologinė neteisybė. E, nėra efektyvios energetikos strategijos, daug žmonių įvairiose mūsų šalių kampeliuose neturi pakankamai pajamų, kad galėtų e, susimokėti už šildymą. E, ponas Zapatero plenarnės sesijos metu kalbėjo apie būtinybę sumažinti mūsų priklausomybę nuo tam tikrų tiekėjų, o Ispanijos e, būsto ministras būsto ministrų sustikimo metu Letsikė paskaitė pranešimą apie tai, kad reikėtų pagerinti būsto sąlygas, būst, būsto savybės Ir neseniai Ispanija mitingavo tūkstančiai studentų, kurie e, skandavo, kad negali daugiau susitaikyti su esama situacija. Taigi energijos deficitas vis opėjanti problema Europoje. Tad norėčiau paklausti jūsų, ką darote šiuo klausimu, ar ketinate pateikti kažkokių pasiūlymų 2020 m. strategijoje. Toliau, ar ketinate pasiūlyti praktinių sprendimų kovoje su skurdu Ir galiausiai, kalbant apie priklausomybę nuo energijos tiekėjų arba nesugebėjimo sumokėti už energijos sąskaitas, nepamirškime, kad 21-2 e, birželio vyks e, būsto ir miesto planavimo specialistų sustikimas Tad norėčiau iš paklausti, ar jūs kažką planuojate šioje srityje būtent dėl tos priklausomybės mažnimo. Dar a, yra ir tokių a, turtingų zonų, žaliųjų, taip vadinamų zonų, kur, kuriuose taip pat yra tam tikrų regionų, kurie be galo kenčia nuo skurdo, tai aš norėčiau paklausti, kaip jūs ketinate kovoti su tokiais neligumais regionuose. Dėkuoju, gerbiamas ministrė, dabar suteikim žodį ir norėčiau paprašyti jūsų atsakinėti kaip galima glaučiau, nes mes neturime laiko. Ačiū, pasistengsiu atsakyti glaustai, kaip prašė pirmininkas. Pirmiausia, kokių konkrečių priemonių imsimės, presdami krizės problemas. Būkime realistai, manau, kad dabar tiesiog yra neįmanoma galvoti, kad dar daugiau pinigų gali būti skiriama, gal, galėtų būti skiriama. Bet būtų labai gerai, jeigu efektyviai panaudotumėm tas lėšas, kurias jau turime paskirtas. Reikia užtikrinti, kad tie fondai, kurie yra paskirti kovoti su krize, krize pasiektų savo tikslą. Taigi mūsų pagrindinis tikslas būtų įgy, pasiekti, kad sąjungos politika būtų įgyveninta šimtų procentų. Regioninis dalyvavimas. Ispanija yra labai decentralizuota šalis. Ir ta sistema, įvairialypė sistema, institucijų sistema puikiai veikia. Taigi aš irgi pritarčiau, kad reikėtų diversifikuoti tas institucijas, smulkiai dabar neaiškinsiu, bet tiesiog reikėtų vystyti tos mechanizmus, kurie jau e, yra įdėkti tam, kad institucijos įvairių lygmenių veiksmingai dirbtų. Sistemų kontrolės, kontrolės sistema. Tai dirbsime tam, kad kontrolės mechanizmai būtų veiksmingi, kad jie ne, neužkirstų kelio veiksmingam fondų įgyvendinimui. Galbūt skamba labai techniškai, bet mes negalvome apie kažką visiškai, kažkokią sistemą visiškai kitokią. Tiesiog koordinuoti tą sistemą, geriau koordinuoti, proporcionaliau koordinuoti tą sistemą, kuri jau yra įdėkta. Toliau užduotas klausimas apie lankstumą čia kalbame apie didesnės, platesnės galimybės pritaikyti vairiausias priemonės konkrečiam e, regione pagal to regionų poreikius, nes ne vienodai atskiruose regionuose tie poreikiai yra ne vienodi ir ne vienodos galimybės. Du paskutiniai klausimai. Atsiprašau, labai smulkiai neatsakysiu, nes tai nėra mano sričiai, ne mano srities klausimas. Uh, tiek energijos deficitas, tiek e, būsto sąlygos. Žinoma, mes kalbėdami apie kitą sritį, e, kalbėjome apie šios klausimus. Ir Ispanijos ministras pirmininkas pabrėžė, kokį didelį dėmesį skirsime uh, E, energi, bendra, bendros energetikos rinkos vystimui ir taip pat energetikos deficitui, energijos deficitui. Tai žinoma yra labai svarbus klausimas. Ačiū. Now, Mr. Alfonsi. Alfonsi Kutmanis koordinaro paskui. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau užduoti porą ar tris klausimus. Visų pirma, man įdomu, ką Ispanija ketina nuveikti, kad biudžetiniai įsipareigojimai sanklaudos politikoje būtų vykdomi nepaisant krizės, kad netgi atvirkščiai galbūt būtų padidinti. Uh, nes norint e, vykdyti kažkokią politiką šioje srityje reikia tam išteklių. Antras klausimas dėl makro regionų projektų. Baltijos e, makro regionas, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, pirmininkavim švedams, Dunojaus ties makro regionas, e, vengrams pirmininkaujant numatytas. Na, o aš kaip kilęs iš Korsikos norėčiau pasiklausti, ar ispanai neketina numatyti kažkokio prioriteto viduržymį jūros e, vakarų regiono, regionai. Nes, pavyzdžiui, Korsikoje e, patiriame sunkumų dėl transportavimo paslaugų, pavyzdžiui, iš Korsikos į Sardinijos salą. Yra daug laivų į Genują ar į kitus didelius uostus, o tu tarpu Sardinija, kuri yra čia pat, e, nėra pakankamai krovinių laivų. Toliau mm, dėl, dėl klimato kaitos. Norėčiau paklausti, jūs kalbate apie sanglos politiką, o atrodo pamirštate tokį svarbų faktorių. Dar vienas dalykas, mm, kaip vardinate kriterijus, galbūt nereikėtų vadovautis vien tik tai BVP, yra ir kiti svarbus kriterijai ir gal nereikėtų taip jau atsiriboti. Dėkuoju. Dabar ponas Gudmanis. Gerbiamas ministrė, turiu vieną klausimą dėl Balkos pranešimo. Jūs visiškai teisingai pabrėžėte, jog pinigų daugiau nebus, tiesiog reikia efektyviau panaudoti esamus pinigus. O Bakas pranešime kalbama apie dešimtą ramstį, pagal kurį kiekvienai valstybei nariai, e, kiekviena valstybė narė turi pateikti savo pranešimą apie struktūrinių fondų lėšų panaudojimo efektyvumą. Kita vertus, žinau, kad DG regio komisijoje 2009 pabaigoje parengė studijas apie struktūrinių fondų poveikį e, už, mm, užimtumui gerinti, e, mokėjimo balansui, BVP augimui, eksporto, importo ir taip toliau. Tad būtų toks klausimas. Biudžeto komitete mes dabar kaip tik e, norime pasiūlyti e, idėją įgyvendinti biudžeto vidurio įgyvendinimo, e, vidurio laikotarpio įgyvendinimo ataskaitą, kad pažiūrėtume, kaip tie pinigai yra panaudojami. O kaip dėl regioninių lėšų panaudojimo, gal reikėtų panašių ataskaitų, panašiai kaip kad siūlo ponas Baka, kaip jūs tai vertinate? Dėkuoju, Businaro. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas ministrė, aš norėčiau padėkoti Jums už pranešimą. Visi žinome, kad Ispanija yra tam tikras sėkmės pavyzdys. Žinome, kad sąnglaudos politika pakeitė šalį, kaip sakė ponas Zapatero, bet tai atsitiko tik tai po kelių politikos um, įgyvenimo ciklų. Naujos valstybės narės pasinau, gali pasinaudoti tik tai vienu ciklu plus e, porą ar trejato metų. Ir e, jau iš karto reikės perti prie naujos anglos politikos. 7-8 metais vyko dėrybos, e, buvo skaičiuojamos įvairios formulės. sanglodai buvo skiriamas labai didelis dėmesys. Ir aš norėčiau paklausti, kaip Jums mm, atrodo, kokios turėtų būti dėrybos dėl sanglaudos politikos ateities. Ši politika bus integruota į naują finansinę programą 14-21 metams. Ir yra, interesų yra įvairių. Tad mums labai įdomus mm, ne, tiek, ne, techninis, mm, ne techninės detalės, kiek paties mechanizmo E, detalės, kaip jisai atrodytų. Tai toks būtų klausimas. Prašau ministrė atsakyti. Dar kartą dėkoju už klausimus ir komentarus. Pirmas klausimas susijęs su biudžeto įsipareigojimais, jau esamais ir kaip juos išlaikyti per šį finansinį periodą. Uh, Manau, kad ateityje reikia gerbti tai, kas jau buvo nustatyta, to nekeisti ir biudžetiniai įsipareigojimai yra. Pusiau, nurodo pusiausvyrą tarp regionų, tarp ES regionų interesų ir šios interesus, žinoma, reikia gerbti. Mūsų prioritetas turėtų būti užtikrinti, kad tie biudžetiniai įsipareigojimai, kurie jau yra prisimti, būtų vykdomi efektyviai ir veiksmingai. Tai turėtų būti mūsų tikslas. Dėl makro regionų. Reikia, žinoma, toliau bendradarbiauti tarp valstybių, skatinti šitą bendradarbiavimą, nes būtent taip išsprendžiame piliečių problemas ir taip kūrėme e, Europos piliečių visuomenę. Mūsų nuomonė tai reikėtų daryti gerbent ir finansinį neutralumą. Lėšos yra e, ribotos ir dirbant makro, makro regionų srityje nereikėtų didinti fondų, plėsti tų fondų, tų lėšų, e, nes manau, kad reikia nedaugiau ne, ne išlaidauti, o geriau um, administruoti ir asignuoti tas lėšas, kurias jau turime. Jūs kalbate apie indikatorių pakeitimą, kad galbūt galima būtų spręsti ne, ne pagal BVP, bet pagal kažkokius kitokius rodiklius. Žinoma, galima apie tai kalbėti, tačiau reikia atsižvelgti į visus į visus apribojimus, jeigu mes nu, vadovausimės kitais rodikliais, kurie bus subjektyvesni, nes BVP visgi yra gan visapusiškas rodiklis, jisai galbūt ne visą problematiką atskleidžia, bet daugmaž vienodai atspindi visų šalių padėtį, todėl lengva tą rodiklį yra palyginti. Čia būtų problema, kaip, kaip nuspręsti, kokiegi tie rodikliai turėtų būti, kad visgi jie nebūtų per daug subjektyvūs, kad neprarastumėm dalies informacijos, kuri yra lengvai atsekama, lengvai panaudojama. Žinoma, kiekviename regione problemos yra kitokios ir reikėtų galbūt e, skirtingus rodiklius naudoti. Dabar galvoju konkrečiai apie Ispanijos regionus, kai kuriuose regionuose e, problemos susijusios su e, gyventojų pasiskirstimu, kitur galbūt migracijos rautai ir iš tų kylančios problemos sveikatos ir švietimo srityse. Kitose regionuose yra problemų dėl to, kad tos regionai yra salos. Uh, Žodžiu, beveik galima sakyti, kad kiekviename regione yra tam tikrų kitų problemos, tam tikrų kitų problemų. Taigi, žinoma, rodikliai turėtų būti lankstus, kad atspindėtų visas tas problemas, bet reikia turėti galvoje, kad jeigu per daug e, sudėtingą sistemą sukursime, tai tada tas mūsų diskusijos bus be galo sudėtingos ir bus dar sudėtingiau pasiekti aiškių išvadų ir aiškių konsensusų. Iš principo taip pritariu, kad sanglaudos politikos, politikos e, rezultatus e, reikėtų galbūt matuoti ne vienu rodikliu, bet taip pat reikia ir atsižvelgti į tų rodiklių apribojimus, nes tie rodikliai turi būti palyginami ir, ir priimtini visiems regionams, visiems valstybėm narėm, visom valstybėm narėm. sanglaudos fondas ir finansavimas. Galiausiai sanglaudos politika remiasi į nacionalinį biudžetą. Taigi, jeigu valstybė neauga, valstybės ekonomika neauga, tai ir įsisavinti sanglaudos fondus, sanglaudos fondų lėšas yra sudėtinga. Tai būtų tiek. Ačiū. Dėkoju. Pone Matu, gal galėtumėte savo klausimą apriboti vieną minutę, nes turime labai nebedaug laiko. Mulțumesc, e, mulțumesc domnule președinte, domnule ministru. Vă... Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas ministrė. Aš laikysiuosi to vienos minutės apribojimo, taigi aš norėčiau paminėti du aspektus, kurie mus ypač domina, žvelgiant į sanglaudos politikos ateitį. Pone ministre, jūs kalbėjote apie tam tikras pereinamosius laikotarpius jūsų kūrimą, kurių metu regionai galėtų šiek tiek atsiriboti nuo sanglaudos politikos tikslų įgyvendinimo. Jūs kalbėjote, kad pareinamieji laikotarpiai galėtų, jų metu būtų sustabdomas finansavimas. Koks būtų tam tinkamiausias mechanizmas jūsų nuomonė, tam, kad būtų galima išvengti neligumo tarp skirtingų ES e, regionų padidėjimo rizikos. Ir kitas mano klausimas, norėčiau dar pridėti šitą prie kolego Manesku. Jūs sakėte, kad e, investicijos ir regionų e, fondai nėra tinkamai koordinuojami. Jūsų atsakymė jūs kalbėjote apie tinkamą santyki tarp valstybės narės, apie e, regi, tarp regionų atsakingų institucijų Ispanijoje. Bet mes čia kalbame ir apie kitus klausimus, ne tik apie mm, koordinavimą ir bendradarbiavimą valstybės lygmenyje. Kokios jūsų nuomonė turėtų koordinuoti būtent investicijas ir regionų fondų veiklą? Ačiū. Much, Mr. Eh, Dėkuoju, pone Kostas. Lasla. Señor ministro, señor secretario de Estado. Gerbiamas ministrė, dėkoju, kad atvykote ir pristatėte taip aiškiai visus Ispanijos, kaip pirmininkančio šalies prioritetus. Norėčiau užduoti du trumpus klausimus, labai glaudžius klausimus, nes neturime laiko. Pirmiausia, apie tai jūs jau kalbėjote. Ar galėtumėte detaliau pakalbėti, kaip turėtumėm, koks, kaip turėtų, kas turėtų būti taikoma tiems regionams, kuriems taikomas perinamasis laikotarpis ir apie Lisabonos strategijos tikslus. Ačiū. Ačiū ir paskutinis klausimas, ponas Boro. Oui, merci, monsieur le président, monsieur le ministre. Euh, j'ai vu avec beaucoup d'intérêt. Ačiū pirmininkė, dėkui. Man tikrai buvo įdomu pirmininkaučios valstybės programą pamatyti, kad yra kalbama keliose vietose apie atokesnius ES regionus, taip pat salas. Aš norėčiau užduoti tris klausimus kaip pirmininkaujančioje valstybė ketina įgyvendinti salų plėtros ir vystimo tikslus. Antra, ar pirmininkaujančioje valstybė norėtų, kad komisija įgyvendintų e, kelio Europai programą? Kaip pirmininkaujančioje valstybė, mano, galima būtų pasiekti šio tikslo? Ir kaip ketinama tuos tikslus įgyvendinti. Ir mano galutinis klausimas dėl atokesnių ES regionų. Kaip pirmininkaujančiai valstybė ketina siekti, kad atokesni regionai būtų labiau įtraukti į e, jiems susarytų tikslų gyvendinimą. Para contestar a seis preguntas, así que voy a, a ser realmente. Eh... Pasistengsiu labai greitai atsakyti. Pirmiausia, dėl perinamosios laikotarpius. Turėtų būti testinumas, negali būti labai stiprių pakeitimų iki, į, įsisavinant sanglaudos fondus. Apie tai jau net nediskutuojama, nes visi dėl to suturėm. Mūsų patirtis su freezing in and freezing out regionais yra tokia, kad programa buvo taip suprogramuota, kad buvo labai sunku įgyveninti tos, tą programą. Taigi ateityje būtų protinga tiems regionams, kurie ateit, kitame, nes mes periode bus fizing, einant fizingauti mm, regionai, reikėtų geriau laikę išskirstyti tą fondų įsisavinimą. Antra, manome, kad tam, kad nebūtų kad būtų kuo didesnis testinumas, reikėtų apgalvoti tam tikrus slengščius, kad ta politika būtų laipsniška, ir e, truputį labiau pritaikoma kiekvienam regionui, kuris vystosi ir kurio renta per kapitą auga per tą laikotarpį. Kitas klausimas - dėl valdymo, kas turėtų valdyti fondų asignavimą, kada yra įvairių lygmenų institucijų. Nacionalinių lygmenių, vietinių lygmenių, ES lygmenių, manau, kad praktiškai praktiškai tas būdas, kuris yra mm, dabar įgyvendinamas, būtent yra pats geriausias tai, kad šitie fondai yra įgyvendinami per valstybės nares. Dėl atokesnių regionų Gegužės mėnesį vyks konferencija šio klausimu ir mes norime pradėti taip pat e, debatų šią temą, nes Ispanija turi atokų labai tolintausi regioną, tai Kanarų salas. Ir žinome, kokių problemų kyla įgyvendinant sanglaudos programas. Tos problemos yra praktinės, neorganizacinės. Taigi Gegužės mėnesį bus surinkta konkreti konferencija šiam klausimui analizuoti. Pone Kortes, jūs kalbėjote apie regionus, kuriems taikomas perinamasis laikotarpis. Pasikartosiu, manau, kad dabar galiojantys kriterijai yra teisingi Ir svarbiausia, kad testinumas turi būti užtikrintas. Mm. Nes dažnai tie pasikeitimai būna tik statistiniai ir nelabai atspindi iš tikrųjų, kiek paaugo ekonomiškai tas, tas regionas. Todėl reikia pirmiausia užtikrinti testinumą. Sanglaudos politikos tikslas yra užtikrinti sanglaudą tarp regionų ir toliau dirbsime šią linkmę. Manau, kad mūsų dabar taikoma schema yra tinkama. Tiesiog reikia pagerinti mm, tą schemą tam, kad, kad fondai būtų įgyvendinami, vykdomi, mm, kad sąjungos politika būtų vykdoma veiksmingiau. Taigi kalbėsime tiesiog apie detalės, esmės nekeičiant. Ačiū. Iš tiesų, didelis ačiū, ponė ministrė, už jūsų pranešimą, už jūsų komentarus ir jūsų atsakymus. Dėkoju visiems kolegoms už puikią diskusiją ir debatus. Dėkoju. Oh, Gerbiami kolegos, tęskime darbą. Pereikime prie penkto darbo tvarkės punkto. Okay. Yeah. Miguel? Yes? You want to test the system or not? Yes. Uh, you can say open, we open the vote. Just a test, please. Patikrinsime, ar veikia sistema. Kolegos, pra balsavimas pradedamas. Ar visi balsavo? Once again. Dar kartelį, kolegos, balsavimas pradedamas. Ar visi jau balsavo? Dar ne? Ar sistema veikia? Veikia. Atsiprašau, aš neturiu kortelės. Okay. We, we will take you in the count. Gerai, mes tai atsižvelgsime. Dabar balsavimą baigime. Gerai, ačiū. Okay. Just, just two things. Mm-hmm. Two things. and, and Karima doesn't. Okay, go to point number five. Gerai, taigi pereiname prie penktojo darbo tvarkės punkto pranešimas apie Baltą knygą pristaikymas prie klimato kaitos Europos veiksmų programos kūrimas pranešėja Salvatore Karana. Taigi, turite balsavimo sąrašą. Pradedame nuo pirmojo pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Už. Prieš. Susilaikė. Tikrinam. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigiamas. Pakeitimas atmestas. Pirmininkė, atsiprašau, aš neturiu savo balsavimo kortelės. Ir aš jos neturiu. Nors norėčiau balsuoti prieš. dėl darbo tvarkos. Pirmininkė, čia yra puikiai techninė įranga. Galima matyti rezultatus. Jeigu mes balsuosime kortelėmis, tai galėtume matyti rezultatus ekrane, ar aš klystu. Ar čia vienintelis būdas mums parodyti, koks yra balsavimo rezultatas? Balsuojame dėl antro pakeitimo. Taip pat dėl darbo tvarkos. Klausimas. Galbūt turėčiau tiksliau kalbėti. Noriu sužinoti, koks yra elektroninio balsavimo rezultatas. Ar galėtumėte mums pranešti, kiek balsavo už prieš ir kiek jūs laikė? Pasakėte, kad buvo atmestas pakeitimas, bet man įdomu, kokiu rezultatu. 22 prieš, 17 už. Atsiprašau, štai kad nepasakiau jums rezultatų. Gerai, antrasis pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Už. Už, prieš. Susilaikė? Priimta. Už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas, šeštas, trys, trečias, ketvirtas pakeitimai. Atkrenta. Septintasis pakeitimas. As, balsavimas dalimis. Pirma dalis. Balsavimas pradedamas. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Eh, part 2. Antroji dalis. Pradedam balsavimą. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Aštuntas pakeitimas. Pradedam balsavimą. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Devintas pakeitimas balsavimas dalimis. Pirmoji dalis. Pradedam balsavimą. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Antroji dalis. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Trečioji dalis. Pradedam balsavimą. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Dešimtas pakeitimas. Pradedame balsavimą. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pri, priimta. Vienuoliktas pakeitimas. Pradedam balsavimą. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Dvyliktas pakeitimas. EPP e žodinis pakeitimas. Pakeisti žodį develop žodžiu reinforce. Įstyti patvirtinti. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Tryliktas pakeitimas. Balsavimas dalimis. Pirmoji dalis. Pradedame balsavimą. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Keturioliktojas pakeitimas. Pradedam balsavimą. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penkioliktas pakeitimas. Balsavimas dalimis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Antroji dalis, pradedam balsavimą, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečioji dalis, pradedam balsavimą, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Norėtumėt patikrinti elektroniniu būdu? Ne. Šešioliktas pakeitimas. Čia yra žodinis pono Kadek pakeitimas. Įdėti žodį vietos prieš valdžios institucijas. Kas už? Prieš susilaikė priimta 17 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 18 pakeitimas. Žodinis pranešėjo pasiūlytas pakeitimas išbraukti žodį instrumentas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Toliau kompromisinis antras pasiūlymas. Pradedame balsavimą kas už, prieš, susilaikę, priimta. Toliau 19, 20, 21, 22 atkrenta. Galime eiti prie 23 pakeitimo. Pradedam balsavimą. Kas už? Prieš Susilaikė. Atmesta. 24 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 25 pakeitimas. Tai yra žodinis žaliųjų frakcijos pateiktas pakeitimas. Pradedame balsavimą. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 26 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Ne, tikrinsim. Tikriname elektroniniu būdu. Pradedame balsavimą. Kas už? Atsiprašau, tiesiog balsuokite. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 16 už, 22 prieš. Atmestas. Dabar trečias kompromisinės pasiūlymas. Pradedame balsavimą. Kas už? Prieš. Susilaikė. Turėsime patikrinti elektroniniu būdu. Prašome, balsuokite. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 21 už 17 prieš. Šis kompromisinis pasiūlymas priimtas. 27 pakeitimas atkrenta. 29-30 e, taip pat. Dabar 28. 28 pakeitimas. Kas už? Prieš Susilaikė. Atmestas. 31 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. Trisdešimt antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 33 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė, priimtas. Ne, turėsime tikrinti. Prašom balsuoti elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Už 31, prieš 8, priimtas. Toliau pakeitimas 34. Pradedame balsuoti. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 35. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 36. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 37 atkrenta, kadangi priėmėme 35. Dabar 38. Pradedame balsuoti, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Kompromisinis ketvirtasis pasiūlymas, pradedame balsavimą, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 39 ir 42 atkrenta. Einame prie 40 pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 41 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 43 pakeitimas, kas už, prieš, Susilaikė? Turėsime patikrinti, prašome balsuoti elektroniniu būdu. Pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 22 už, 18 prieš. Priimtas pakeitimas. O dabar balsuojame už visą nuomonės projektą. Elektroniniu būdu balsuojame. Balsuokite. Balsavimas jau pradėtas. Balsavimas baigtas. Nuomonė priimta. 29 už, 8 prieš. Dėkoju. Sveikiname pranešėją. Yes. Then now you can you go on uh, with the next vote. Mr. Piper uh, will take over. I'm sorry I have to leave now for half an hour and Atsiprašau, dabar turiu Jūs palikti pusvalandžių ir mano kolega pavaduos mane tuo metu. The assistant will come. I'm meaning for the vote. We're taking into account the vote. Uh, yeah, yeah, no, we, we take for the. Ja, liebe Kollegen, meine Damen und Herren, dann machen wir jetzt weiter mit dem. Ponas ir ponai, galime tęsti balsavimą, balsuosime dėl finansinių interesų apsaugos, kovos su sukčiavimu 2008 metų metinė ataskaita. Balsuosime dėl pirmosios dalies, pirmasis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė, atmesta. Kompromisinis pakeitimas pirmasis už, prieš, susilaikė, priimta. 2, 3 ir 4 atkrenta. Pakeitimai dabar periname prie penkto pakeitimo, kas už prieš susilaikė turėsime patikrinti elektroniniu būdu. Balsuokite dėl penktojo pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimta 27 už, 13 prieš. Šeštas pakeitimas buvo atsiimtas. Dabar balsuojame dėl septinto pakeitimo už, prieš, Atsiprašau, sako kalbėtus. Septintasis atkrenta. Taip, septintasis pakeitimas atkrenta. Balsuosime dėl aštunto pakeitimo. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Devintasis pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Dešimtasis už prieš susilaikė priimta. Vienuoliktasis už prieš susilaikė atmesta. Dvyliktasis už prieš susilaikė priimta. Tryliktas už prieš susilaikė Norėčiau patikrinti. Balsavimas elektroniniu būdu. Dėl 13 balsavim, e, pakeitimo. Balsavimas pradėtas. Balsavimas baigtas. 23 už 17 prieš priimta. 14 prie, už prieš susilaikė priimta. 15 už prieš susilaikė priimta, 16 už, prieš, susilaikė, priimta, 17 už, prieš, susilaikė, priimta, 18 už, prieš, susilaikė, priimta. Ir galutinis balsavimas už Elektroniniu bal, būdu balsuosime. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Trisdešimt aštuoni už. Du susilaikusieji, niekas nebalsavo prieš. Taigi sveikiname pranešėją. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Die Maschine müsste noch mal wieder aus. Kitas darbotvarkės punktas. Tai yra Europos investicijų banko nuomonės projektas 2008 metų metinė ataskaita pranešėja ponė Krell. Pirmas pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Antras pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. Trečias pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. Ketvirtas už prieš susilaikė priimta. Penktas už prieš susilaikė Norėčiau patikrinti. Balsavimas elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas dėl penktojo pakeitimo. Balsavimas baigtas. Šitas pakeitimas yra atmestas. Pone Keliai. Šitas pakeitimas tik tai yra priimtas. Dabar šeštasis pakeitimas už prieš susilaikę. Priimta. Septintas už prieš susilaikę. Atmesta. Balsavimas dėl visos nuomonės, elektroninis balsavimas, pradedamas, baigiamas. Taigi, dauguma balsavo už, 38 balsavo už, 2 prieš, vienas susilaikė. Ačiū visiems, sveikiname pranešėją, pana Kėlį. Ja, wir machen dann weiter mit der Sitzung. Lassen Sie mich. Dėkojom, teskime posėdį ir norėčiau Jums priminti, kad rytoj posėdis tęsis, pradėsime darbą 9 valandą. Pakartosiu dar kartelį, nes ne visi buvo užsidėjausinės. Taigi jūs turite darbo pagal kurią panašu, kad rytoj mūsų posėdis neturėtų vykti, bet vis tik tai jisai vyks ir prasidės 9 val. Tai bus antroji posėdžio dalis. O dabar galime pereiti prie antrojo mūsų dabartinės darbo tvarkės punkto. Tai yra žemės, ūkio, žemės ūkis vietovėse, kuriuose esama gamtinių kliūčių ir specialus patikrinimas. E, Pone Feragut yra pranešimo autorė ir ji pristatys nuomonės projektą. Žodis Jums, prašau. Ir... Ačiū, gerbimas pirmininkė. Mes pristatome šitą dokumentą kartu su komisija ir su Žemės ūkio e, komitetu. Kaip žinote, 50 e, procentų visos ES žemės ūkio teritorijos yra žemės ūkio vietovės, kuriuose esama gamtinių kliūčių, tai pavyzdžiui, kalnų teritorijos. Mes daugiausiai dėmesio kreipsime į tokias tarpinės vietovės, kur yra labai daug gamtinių kliūčių ir gyvena mažiau žmonių negu kitose teritorijose. Per ateinančius metus turėsime priimti svarbius sprendimus atei, e, bendrosios žemės ūkio politikos ateičiai. Mūsų nuomonė e, išdėsta keliais e, punktais. Pirmiausia, kad ateičiai sprendžiant apie kompensacijas, yra labai svarbu turėti galvoje kad pagrindinis tikslas yra sumažinti skirtumus tarp e, pagalbos skiriamos skirtingų valstybių narių. Tai reikia turėti galvoje sanklaudos principą. E, Pavyzdžiui, tie asignavimai e, skiriasi, gali skirtis, pavyzdžiui, Ispanijoje nuo 17 eurų už hektarą, o Belgijoje 216 hektarų. Taigi skirtumas yra labai didelis ir auditorių rūmai pabrėžia šitą skirtumą tarp skirtingų valstybių narių. Antras punktas, antras klausimas yra mažas gyventojų skaičius. Komisija siūlo e, maža, mažo gyventojų skaičiaus kriterijų išbraukti ir kalbėti labiau apie kaimo plėtrą. Bet mes prašome, kad šitas kriterijus būtų išlaikytas, nes mažo gyventojų skaičiaus e, klausimas irgi prisideda prie tų kliūčių. Ir prisideda prie to rajono e, lėtesnės, lėtesnės plėtros. yra du skirtingi, e, du skirtingi, dvi skirtingos nuomonės. Vienu, kurie nori išlaikyti tokią situaciją, kokia yra dabar, o kita, kita nuomonė yra pagreitinti tokių regionų plėtrą. Mes siūlome pereinamai laikotarpį tam, kad skirtingi e, regionai, kurie negaus asignavimų todėl, kad bus pagal nuoją sistemą kitaip e, suklasifikuoti, taip norėtumėm, kad tokiems regionams būtų taikomas perinamasis laikotarpis ir tokios švelinančios priemonės. Kitas mūsų iškeltas klausimas yra, kad regioniai ir vietos valdžia turėtų pasakyti savo nuomonę, jas reikėtų kreiptis, taip pat kaip ir į įvairiausius mm, žemės ūkio sąjungas ir bendrijas. Kaip žinote, e, e, mokslininkų komisija pateikė e, mokslinius kriterijus ir bus pateikiami žemėlapiai, kuriuose bus nurodyti tie mm, konkretūs regionai ir bus labai įdomu išgirsti įvairių ekspertų nuomonę. Audito rūmai pareiškia šitą nuomonę būtent todėl, kad e, pamatė tą skirtumą tarp asignavimų ir nori nustatyti, kada, kuri zona, pagal kurias kriterijus turi būti nustatyta kaip ta pereinamoji zona, nes šiuo metu e, skirtumai tarp valstybių narių yra ypatingai dideli ir būtent tai pabrėžia auditorumai. Todėl norime supaprastinti visą sistemą ir numatyti ES kriterijus, bendruosius kriterijus. Taip pat reikia pabrėžti, kad valstybės narės turi, joms turėtų likti tam tikrą e, veiksmų laisvę, kad galėtų taikyti tam tikrus subjektyvius nacionalinius kriterijus tam, kad tą sistemą, finansavimo sistemą pritaikytų prie tam tikros tik, tikrovės padėties. Taip pat mes kalbame apie teritorijas, kur techninis progresas padėjo įveikti tas gamtinės kliūtis. Reikia įvertinti kaštus šių techninių pasiekimų ir turėti galvoje tas teritorijas, kur pajamos yra mažos arba yra ribotos galimybės žemės ūkiui vystyti. Šitas pranešimas yra daug platesnis. Aš labai trumpai e, jums papasakau apie šitą dokumentą. Noriu pasakyti, kad aš pateiksiu pakeitimus šiam pranešimui, šio pranešimo projektui, nes norime pabrėžti ypatingai gamtinių, daug gamtinių kliūčių turinčias e, teritorijas, turinčias vietovės ir tai susijęti su bendrosios žemės ūkio politikos e, strategija. Tenai nėra įtrauktos sal, e, salos. Ministras kalbėjo apie salas ir kitas ypatingai atitolusias e, vietovės, bet kol kas salos nėra įtraukiamos į vietovės, kuriuose esama ypatingų gamtinių kliūčių, tad mes turėtume pateikti pakeitimą, kad būtų galima įtraukti salas. Pavyzdžiui, e, Menorko sala, Balearų salos, Ispanijos priklausančios ne, nebuvo įtrauktos į šitą kategoriją. Taigi mes pateiksime mm, pakeitimų, kurie be abejo pagerins šito dokumento projektą. Ačiū. Dankeschön, Frau Berichterstatterin. Dėkojam. Dėkojam, ponė Feragut. Pakeitimus galima pateikti iki vasario antrosios dienos, o ketiname parengti nuomonę iki 22 dienos. Dabar kreipiuosi į Jūs, ar bus norinčių pakomentuoti, pasisakyti, ponas Alfonsi. E, don... Ačiū, ponė pirmininkė. Mūsų frakcijos vardu Noriu pasakyti, kad mes atidžiai stebėsime ir išnagrinėsime, kas bus įtraukta į ataskaitą, kokie bus įtraukti socialiniai-ekonominiai kriterijai, taip pat e, skirtumai tarp įvairių vietovių vartojimo e, aspektų. Žinoma, į tai reikės atsižvelgti, nes visam tam turi į, įtakos gamtinės kliūtis. Taip pat turėsime atsižvelgti į galimybės pritaikyti siūlomos priemonės, tam reikės išlaikyti tam tikrą lankstumą. E, Taip pat, e, kalbant apie vargingesnės vietovės, galbūt joms, joms reikėtų apsvarstyti kažkokius papildomus pagalbos priemonės. Nes yra nemažai vietovių, kuriuose vyksta labai daug e, įvairiausių spekuliavimo, ypač įsigijant žemės plotus. Taip pat yra įvairiai paskirstama Europos pagalba. Ne visada yra ji tinkamiausiai paskirstama tam, kad būtų remiama vietos produkcija. Tai manau, kad reikėtų mums geriau tikslingiau panaudoti pagalbą produkcijai. Ačiū, ponas Oho. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis nuomonės projektas siekia įvertinti naujosius kriterijus arba juos šiek tiek pakoreguoti tam, kad jie geriau atitiktų tai, kaip mes suprantame šitą E, šią temą, šią sritį. Dabar buvo pasiūlyti aštuoni kriterijai ir aš turiu klausimą. Aš vis tik manau, kad e, nuomonės rengėja jau atsakė į klausimą, kurį aš norėjau užduoti, bet galbūt jį galėtų patvirtinti, kad iš tiesų teisingai supratau. Jeigu pažvelgsime į DG Agri E, interneto svetainę, ten yra žemėlapis, kur nurodytos tos vietovės, kurios yra laikomos kaip turinčios gamtinės, kliučius, e, gamtinės kliūtis. Tai yra Rumunija, e, Bulgarija ir kiti regionai, kurie būtų tarsi tinkami tokioms lėšoms gauti. Aš norėčiau sužinoti, ar jeigu patvirtinsime šios naujosius kriterijus, ar nuo to situacija pagerės, ar ji pasikeis lyginant su dabartinė situacija. Ir galiausiai, jeigu pažvelgsime į tuos kriterijus, galbūt būtų vis tik tai įmanoma vieną kriterijų dar pridėti, tam, kad būtų galima e, apimti ir tas vietovės, kur dirbožėmis yra labai stipriai užterštas įvairiausiamis medžiagomis, kurios yra kenksmingos veikatai. Ačiū. Dėkui, dar vienas klausimas. Ponas Volamajer. Ačiū, ponai pirmininkė. Nuomonės pranešėja mums labai įdomų vieną dalyką pastebėjo. Ji kalbėjo apie kokybinį regionų pagerinimą, apie priemonės, kurios galėtų prie to prisidėti. Ji taip pat kalbėjo apie techninį progresą. Tai atrodo, kad viskas yra paremta gerais ketinimais, bet dažnai iškyla problemų, kai prakalbame apie žemės tvarų panaudojimą. Aš čia galvoju apie sunkias svorius transporto priemonės tikrai norėčiau kad ir čia būtų pasiektas techninis progresas. Bet pavyzdžiui, kai kalbame apie dirbožėmio dirbimą, gali būti, kad jeigu bus naudojamos tokios transporto priemonės, ilgainiui taps vis sudėtingiau apdirbti žemę. E, taip pat galime kalbėti apie žemės drėkinimą, irigacijos sistemas, jų e, efektyvinimą, taip pat apie grumtinių vandenių, iš, e, vandenų išteklius iš tiesų kartais tam tikrai e, techninis e, progresas ne visais aspektais yra naudingas. Ir pats techninis progresas nebūtinai reiškia jau savaime e, tvarę plėtrą. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti nuomonės autoriams Iš tiesų puikus projektas, galiu pritarti šešiems punktams, kuriais kalbėjote, jie yra labai svarbus. Jie visi būtini, siekiant gerinti Europos regionų būklę. Dėl antrojo ir trečio punkto norėčiau užduoti klausimą. Dėl antrojo punkto. Čia kalbama apie depopulaciją, apie žmonių išvykimą iš tam tikrų regionų. Ir į tai žvelgite kaip į kriterijų kiek jis gali būti laikomas konkrečiu arba tinkamu, lyginant su kitais kriterijais. Įdomu būtų sužinoti, ką komisija apie tai mano. O dėl trečiojo punkto taip pat norėčiau patikslinimo, kalbėjote apie pereinamosius laikotarpius, kokio ilgumo jie galėtų būti. Ačiū. Dėkojom už klausimus. Paskutinis ponė Soleničia ponas Olenčių. Dėkoju. Norėčiau pastebėti, kad programa, kuri turėtų remti ir planuoti pagalbą vargingesniems regionams, kalba iš tiesų apie žemės ūkio produkcijos gamintojus, apie ūkininkus. Kalbame apie paramą mokamą atsižvelgiant į ūkininko turin, turimo žemės e, kiekį. Ir ta maksimali parama galėtų būti 150 eurų už hektarą. Aš čia bent jau kalbu apie naujasias valstybės narės. E, norėčiau pabrėžti, kad tai tarsi reiškia, kad pinigai turi tiesiogiai pasiekti mm, gamintojus. Bet ta parama nebūtų panaudota tam, kad būtų gerinama gerinamos e, regiono gyventojų sąlygos ir taip pat būtų išvengta gyventojų išvykimo. Todėl ateityje, kai bus rengiamos naujos programos tokiems regionams, juose reikėtų aptarti įvairias priemonės skirtas tiek savivaldos institucijoms paremti, tiek ūkininkams paremti, kurie visi kartu galėtų ir turėtų siekti bendrų tikslų galbūt būtų pravartu pasižymėti tai ateičiai, tam, kad šios programos lėšos nebūtų nukreiptos tiesiogiai tik į ūkininkus, nes tada bus labai didelis skirtumas tarp to, e, kokie gebėjimai bus padidinti smulkių ūkininkų ir stambių ūkininkų. Prašyčiau pasižymėti šitą pastabą. Manau, kad reikėtų atsižvelgti ir į tai. Dėkojame už pastabas. Prieš perdodant žodį poniai Feragut, noriu stikti žodį Europos komisijai, yra atstovų, kurie galėtų pakomentuoti. Taigi žodis jiems. Ačiū pirmininkė, dėkoju už galimybę pasisakyti ir išreikšti mūsų nuomonę. Jeigu pažvelgsite į vargingesnius regionus ir jiems skirtas priemonės, juos reikia vertinti visos politikos skirtos tokiems regionams kontekste. Šioje politikoje yra kalbama apie kaimo vietovių depopulaciją, apie kaimo plėtrą. Kolegos kalbėjo ir apie tolesnį tokių regionų vystimą ir plėtrą. Žinoma, kad yra parengta ilgalaikę politiką ir jos kontekste bandėme parengti šios aštuonis kriterijus. Ir jos kontekste viena iš priemonių yra finansinė pagalba, bet tai yra iš tiesų tik viena priemonė tarp daugelio kitų. Ir todėl turime patys savęs paklausti, kokiųgi tikslų mes siekiame per finansinę pagalbą. Žinome, kad situacija labai pasikeitė nuo praėjusių metų pabaigos ir tikimasi, kad išmokos galėtų kompensuoti tai, kad e, šie regionai yra iš tiesų vargingi, o kol kas nežvelgiama į platesnių regionų vystimą. Mes žinome, kad šią priemonę praeitie kritikavo auditorumai dėl to, kad kaip ji buvo taikoma, dėl to, kad buvo taikoma labai daug nacionalinių kriterijų. Ir būtent todėl mes nusprendėme parengti objektyvesnius Europos sąjungai bendrus kriterijus. Juos aptarėme ir su Europos sąjungos valstybėmis narėmis, taip pat vyko viešosios diskusijos, kuriuose dalyvavo patarėmėjai komitetai. Stengiamės sukurti tuos kriterijus tam, kad jie būtų kuo tinkamesni. Žinoma, tos kriterijus dar reikės išbandyti, juos išbandys ir vertins pačios valstybės narės. Klausimas, iki kokio lygio regionams turėtų būti teikiama parama, kada jau galima laikyti, kad gamtinės kliūtis yra įveiktos, yra tam taikomos tam tikros priemonės Žinome, kad dėl drenažo, dėl nusausinimo dirbožėmio yra parengta ir sutvarkyta labai daug žemės plotų, kurie dabar yra sėkmingai naudojami. Pagal tai ir būtų vertinama. Yra regionų, kuriuose produkcija vykdoma labai sėkmingai ir Žinoma, kad natūraliai kila klausimų, ar tokie regionai turėtų gauti paramą, lyginant juos su vargingesniais regionais. Iš tikrųjų, turėsime e, rasti vertinimo sistemą tam, kad paramą gautų tie regionai, kurie ir turėtų ją gauti tam, ir ši priemonė būtų taikoma kiek galima teisingiau. Iš tiesų turėsime būti labai atidus, taikydami na, ir nacionalinius kriterijus mm, tai buvo vienas iš pagrindinių punktų, kuriuos išsakė mm, priemonės kritikai. Žinoma, mes užduodame klausimą, ar yra kokių telesnių galimybių taikyti tokią paramą nacionaliniu lygiu, jeigu sumažinsime paramą gausinčių regionų kiekį. Bet visų pirma, turime nuspręsti, kurie tai bus regionai. Ar jeigu bus remiamasi per daug nacionaliniais kriterijais, tada mums gali kilti sunkumų. Dėl perinamo laikotarpio pabaigos adaptacijos mm, laikotarpio pabaigos. Dabar mes esame pačiame įkarštyje, nustatydami, koks tai galėtų būti laikotarpis ir valstybės narės taip pat turės mm, išsakyti savo nuomonę dėl to, kiek reikėtų taikyti nustatytus kriterijus. Ir po to turėsime bendrą nuomonę išsamei aptarti su valstybėmis narėmis. O po to jau bus parengtas teisės akto pasiūlymas. dėl perinamų laikotarpių tam tikroms vietovėms. Tai yra tikrai labai svarbus klausimas, bet manau, kad būtų nelabai išmintinga jau dabar nustatyti perinamosius laikotarpius, dar yra per anksti. Ačiū pirmininkė. Ačiū, ponai Pilkai. Buvo iš tiesų išsakyta įdomių atsakymų į kolegų klausimus. Dabar norėčiau perduoti žodį poniai Feragut kuri galėtų pabaigti mūsų diskusiją. Ačiū pirmininkė. Atsakysiu į komisijos ir kitų pasisakiusiųjų klausimus. Dėl depopulacijos <clears throat> kalbėjome su Žemės ūkio komiteto atstovų. Tenai nėra šitas klausimas įtrauktas, o mes savo nuomonėje pabrėžiame, kad šitas aspektas yra labai labai svarbus. Reikia sudaryti žemėlapį pagal tuos kriterijus, kuriuos nustatė bendro, bendro tyrimų centro mokslininkai. Ir reikia atlikti vertinimą pagal des, e, depopulacijos kriterijų. Tačiau žemės ūkio pranešime nėra šitas kriterijus įtrauktas, mums būtų labai svarbu jį įtraukti. Kitas klausimas. Buvo la, tai labai svarbus ir kiekvienos valstybės narės požiūris ir nuomonė. Ir mm, labiausiai vargstančios mm, teritorijos turi būti pervertintos, iš, iš naujo įvertintas. Dėl regionų žemėlapio, ar tas žemėlapis toks, kaip, koks yra, galėtų garantuoti gerus tiks, mm, rezultatus, kol kas, mano nuomonė, tie aštuoni kriterijai, kurie yra visiškai moksliniai, bus iš naujo įvertinti. Aš nežinau, ar tos vietovės, ar atokiausios vietovės jau yra e, jau yra e, taip pat traktuojamos kaip e, zonos, kuriuose e, esama ypatingai, ypatingai daug gamtinių kliučių. Norėčiau, kad būtų įtrauktos ir tos teritorijos, kurios paveiktos cheminių medžiagų ir kitos m, mm, teritorijos. Reikės žvelgti įvairius klimatinius, defologinius kriterijus. Ir mes sukursime vertintojų grupę, kuri, įkūrėme vertintojų grupę, kuri e, analizavo klimatą, e, dirbožėmį, vandenį ir ten dirbo ypatingai aukšto e, lygio e, profesionalai, ekspertai ir jie pagal tam tikrus rodiklius įvertino žemės ūkio veiklą visoje Europoje. Manau, kad tikslinga yra vykdyti tokius tyrimus, bet žinoma, visada įsiklausyti ir į valstybės narės, į jų nuomonę. Kitas klausimas, kiek laiko truktų perinamasis laikotarpis? Apie tai nepasisakiau. Pirmiausia, reikėtų pasižiūrėti tą žemėlapį, koks yra galutinis rezultatas ir tada jau vėl, vėliau įvertinti. Labai džiaugsimės, jeigu prie mūsų darbo prisidės daugiau ekspertų, kad patobulintumėm šitą dokumentą. Nes tikriausiai visi, kurie pasisakėme, sutiksime, kad depopulacija yra svarbus kriterijus šio klausimo. Ačiū. Ja, vielen Dank. Dann können wir diesen Tagungs. Dėkoju. Taigi, manau, kad dabar galima būtų paskelbti, jau paskelbtas pakeitimų, pakeitimų pateikimo terminas. Taigi viskas jums yra aišku. Dabar galime įti prie devinto klausimo ir pakalbėsime apie nuomonės projektą dėl darniaus transporto ateities. Nuomonės referentas ponas Kėlė pateiks nuomonę apie šią nuomonę. Prašom. Ačiū pirmininkė. Suprantu, kad jau vėloka, pasistengsiu ilgai nekalbėti. Man didelė garbė renkti tokią pavūdžio nuomonę. Sanglaudos politika aišku, nepriklauso vien tik tai nuo transporto projektų, nuo jungčių kūrimo, bet, bet šių projektų sąjungos politikai įgyventi būtų sunku, ypatingai siekiant sumažinti sąnaudas įmonėms, dirbančios atokiuose regionuose. Aš žinau tokius regionus labai gerai, kadangi pats kilęs iš Airijos pietų, konkrečiau pietvakarių. Ir tai yra vienas iš tokių regionų. E, džiugu, kad komisija pateikė komunikatą dėl darnios transporto ateities, kuriame kalbama apie transporto sistemą, kuri būtų parankesnė vartotojai, efektyvesnė. Ir tai, man atrodo, yra geras mūsų transporto infrastruktūros vystimo pamatas. Integravimas e, reikalingas, reikėtų siekti, kad transporto sistema nebūtų pernelyg fragmentuota, reikėtų skatinti naudoti e, efektyvesnį kūrą, panaudoti naujas technologijas, na ir galų galėtas transportas turėtų būti e, ir vartotojai patogus. Kalbant apie regionę dimensiją, čia reikėtų pratesti ankstesnės kadencijos darbus, siekiant geresnio žmonių judumo e, miestų regionuose taip pat e, regioniai oro uostai ir jūrų politika. Šiuose srityse reikia skirti daug dėmesio. Kelių tinklams dažniausiai skiriamas didžiausias dėmesys, bet reikėtų pakalbėti ir apie kitas transporto rūšis, apie transporto rūšių suderinamumą e, ir didelį dėmesį skirti greitaigiams e, traukiniams E, tai, man atrodo, būtina sąlyga, norint pasiekti tų bendrų tikslų. Turėtume užtikrinti sklandesnį transportavimą e, iš vienos valstybės į kitą, reikėtų geresnės transporto sistemų integracijos. Aš pats esu iš tokios šalies, kuri turi tam tikras dirbtinas sienas. Ir nuo 2021 metų mes jau patyrėme daug nesėkmių dėl to, bet dabar pras, jau daugiau mažiau įsigalėjusi taika nuo tarp Dublino ir Belfasto ir norėtume, e, kad e, tų sienų jau nebūtų. Ir būtina renkti specialius projektus. Bet jeigu nėra tinkamos transporto infrastruktūros, tai projektai nebus sėkmingi. Tikrai norėtųsi, kad uh, keistusi situacija. Kalbant apie oro transportą, e, būtent atkreipti dėmesį labiausiai izoliuotiems, atokiems regionams, apie ką buvo šiandien nemažai jau kalbama. Nepamirškime, kad būtina sukurti transporto infrastruktūrą šiems regionams. Regioniai oro uostai yra strateginio pobūdžio vertybė, kuri gali padėti vystyti regionus, kaip antai mano mm, regionai, iš kurio aš kilęs. Ir mes siekiame uh, efektyvių jungčių su Dublinu, Frankfurto, Hano oro uostu ir kitais e, oro uostais. Mm, per pasusius keletą metų mm, buvo vis aktyviau liberalizuojama rinka ir tai labai svarbu. Konkurencija sustiprėjo ir dėl to žmonės gali laisviau ir pigiau keliauti. Trūkumas šitos, mm, e, šito postumė toks, kad e, didėja anglės dvideginio mm, išmetamo atliks dvideginio kiekis ir tai mums trukdo įgyvendinti klimato kaitos tikslus ir e, 2020 ir vėlesniais metais to reikės kovoti. Vienas iš būdų yra greitaigių geležinkelių linijų statymas ir e, liberalizavimo, liberalizuojant transportą reikėtų tam irgi skirti dėmesį. Štai yra gerų pavyzdžių, Eurostar, e, taip pat e, Briuselio Amsterdamo greitaigio geležinkelio linija. Ir žmonės, atrodo, mielai naudojasi tokiamis paslaugomis. Ir žmonės laukia iš mūsų papildomų projektų. Tad ateityje šią transporto rūšį reikėtų skirti tikrai daugiau dėmesio negu iki šiol. Tai tokie būtų pagrindiniai mano pranešimo aspektai. Kaip išvada būtų tokia, kad sanglaudo politikai E, transporto politika yra kaip tokia būtina, e, būtinas komponentas, e, neatsiemas komponentas ir jis svarbus dabar ir dar svarbesnis būtų ateityje. O dabar esu pasiruošęs išklausyti jūsų komentarus ir mielai juos atžvelgsiu. Ačiū. Ja, danke schön. Herr Kelly. Jetzt haben wir. Dėkuoju, ponai Kelly. Yra nemažai norinčių pasisakyti, iš viso keturi. Kudmanis. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau paprašyti pranešėjo dėmesio dėl keleto pasiūlymų, kuriuos dabar norėčiau pristatyti. Tikiuosi, kad jie reikalingi. Pirmiausiai antras jūsų pasiūlymo punktas. Mm, norėčiau ypatingai pabrėžti tarp valstybinius projektus. Ten projektus geležinkelio jungiančio šalis projektus, kaip sakė paskirtasis komisaras, e, ketinama ateityje efektyviau naudoti E, skiriamo finansavimo, nes dabar jisai skiriamas e, efektyviau trečiosiam šalims, o ne tarp valstybiniam bendradarbiavimui bendrijų viduje, tai gal reikėtų labiau pabrėžti. Toliau kalbant apie geležinkelius, per liberalizavimą, globalizaciją. Mm, visgi dar yra sunku rezervuoti bilietus geležinkeliu, važiuojant geležinkeliu. Nėra taip paprasta, kaip rezervuojant, pavyzdžiui, lėktuvo bilietus. Nors tai galbūt ir nėra labai toks jau svarbus pasiūlymas, bet jisai turi didelių mm, svarbių pasiekmių, kadangi tokiu būdu piliečiai galėtų mm, lengviau naudotis Europos geležinkelio sistema, kalbant apie visą Europos geležinkelį. Toliau mm, trumpalaikiai e, pervežimai jūra iš tikrųjų dalį transportavimo paslaugų e, teikia ir mm, vidinių vandenų laivai, kaip upių laivyba irgi yra svarbi, jinai taip pat gali pastarnauti tarp valstybiniam e, transporto suderinamumui ir, aišku, atsižvelgiant į ekologijos būtinumą ir taip toliau. Toliau mm, oras, oro uostais, minėjote regionius orosius periferiniuose regionuose. Taip, tai yra svarbus pasiūlymas, bet man atrodo, kad mums e, svarbiausia yra užtikrinti e, jūros e, vandens švarumą ir oro taršą, taršos mažinimą. Kaip atsižvelgti tokius dalykus kaip sumažinti išmetamų dujų kiekį į orą. O šiaip tai, aišku, pasiūlymas tikrai labai rimtas ir aš tikrai pasisakyčiau už tai, kad jis būtų perduotas transporto komitetui. Man visą tai yra labai svarbu. Dėkoju. Kortas. Pirmininkė, ačiū. Norėčiau pasakyti, kad tikrai pritariu pranešėjų ir kitiems pasisakusiesiems, kad transportas yra labai svarbus e, teritorinės integracijos ir sanglaudos veiksnys. Tai yra labai svarbus klausimas Europos projekte bendraja palasme. Transportas turi tarnauti piliečiams ir Europai norėčiau pabrėžti labai nutolusius, ypatingai nutolusius, nutolusias teritorijas, kaip ir ponas Keli. Manau, kad čia reikia sukurti ypatingą politiką, atskirą specifinę politiką tokiom teritorijom. Kaip ir prieš tai kalbėjęs kolega, kuris minėjo problemas, tarptautinio transporto politikos problemas. Taigi ir aš norėčiau pasakyti, kad čia kalbame apie makro regionės problemas, nes tarptautinis transportas yra labai svarbus Europos bendro transporto tinklo vystim, vystimusi. Dėkuoju dabar Jan Ulricht. Ačiū pirmininkė. Norėčiau atkreipti pranešėjo dėmesį į tai, kad prieš keletą mėnesių su transporto komitetu nagrinėjame miestų judumo klausimą. Tai tuo metu buvo labai aktyvios diskusijos, ypač kai kurių valstybių narių atstovai aktyviai reiškėsi ir pasisakė prieš to klausimo kelimą, kadangi jis, pasakyk, prieštarauja subsidarumo principui, kad tai turėtų būti perduota nacionalinės arba regionės valdžios institucijams ir kad tai netinka europiniam lygmenį. Todėl penk... čia šiame punkte mes kalbame apie būtinybę užtikrinti lengvą prieigą prie transporto sistemų Ir gal reikėtų paklausti, kaip ten bus su miestų judumo ataskaita, nes, kaip žinau, turėjo būti parengta baltoji knyga, bet kaip ten viskas, kuo viskas baigėsi. Nereikėtų kartoti tų pačių darbų, kurie jau nuveikti. Gal reikėtų tiesiog šioje nuomonėje paminėti, kad reikia atsižvelgti į tas išvadas, kurias paminėtos e, miesto gyventojų judumo ataskaitoje. Dėkuoju dabar Helga Maja. Ačiū pirmininkė. Tai yra puikiai ambicinga e, tas nuomonė pranešimas. Tik tai man čia kai ko trūksta, kalbant apie praktinį šių pasiūlymų pritaikymą. Čia paminėta, kad transporto strategija labai svarbi, siekiant skatinti dar ne politiką ateityje, kad būtų užtikrinta aukštos kokybės, patikimas paslaugas piliečiams ir taip toliau. Tačiau čia nekalbam apie tai, kad reikėtų padėti žmonėms pasinaudoti šiomis paslaugomis ir tokiu pačiu būdu m, mm, toliau vystyti patį transportą, pačią transporto infrastruktūrą. Aš žinau iš savo rinkimnės apylinkės, kad žmonės nekeliauja tiesiog pramogai, jie keliauja, nes jiems būtina kovo, važinėti į darbą, paskui kažkur palsėti, e, ar iš darbo į namus, jie tiesiog nuolatos turi važiuoti kaip ir tam tikrų trikampių darbas, pramogos, namai. Ir tai yra įprastinis žmogaus poreikis. Dėl to mes turime padėti žmonėms tą poreikį gyventinti. Jeigu transporto sistemos nebus atitinkamai kūriamos, tai jos nepadės įspręsti tų problemų, kurias šiminime. Tad mm, būtina tai atkreipti dėmesį ir kaip galima e, efektyviau. Dėkuoju, vismenė. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už ambicingą projektą, tikrai pritariu pasiūlymams, bet trumpai norėčiau dėl septinto punkto pasakyti, kur kalbate apie tokiausius regionus ir prieigą prie jų. Minite jūrų transportą, taip jis yra svarbus, bet vidaus vandenų transportas irgi labai svarbus. Kolegas Godmanas, Godmanas minėjo upes, bet aš norėčiau paminėti ir ežerus. Taigi, prašau, įtraukite tai galutinį projektą. Dėkuoju ir paskutinis pasakys ponė Dėlį. Dėkoju. Noriu padėkoti ponui Kelį už pranešimą, už nuomonę. Nenusisekus e, dėryboms Kopenhagoje, man atrodo, kad reikėtų dabar pasinaudoti šito pranešimo e, suteikiama galimybė iš esmės permastyti transporto politikos aspektus. Labai svarbu skirti didelį dėmesį geležinkelio infrastruktūrai, nes būtent tai turėtų padėti kovoti su klimato kaita. Man atrodo, kad atėjo laikas sustabdyti kelių infrastruktūrų finansavimą, nebent nėra kitos alternatyvos. Ir labai svarbu pagerinti transporto politikos kokybę, kad ji būtų skirta tam, kad būtų pagerinta prieiga prie tų nukentėjusių, e, su trūkumais esančių regionų. Mes turėtume užtikrinti miestų sėkmingą augimą, integraciją. Nepamirškime ir uostų ir būtinybės užtikrinti transportavimą trumpais maršrutais. Dėkuoju. Ja, nochmal ein Plädoyer für die Schiene. Jetzt kommt bevor. Dėkuoju. Dar kartą buvo paminėtas finansavimas kelių transportui. Prieš perdodamą žodį nuomonės referentui norėčiau paklausti pono Sentinet iš komisijos pateikti savo komentarus. Galiu tiesiog pastebėti, kad dauguma komentarų, kurie ką tik buvo išsakyti, tai buvo komentarai dėl įvairiausių aspektų, mes juos atsižvelgsime tolesnėme darbe, rengdami transporto sistemos e, pakeitimo pasiūlymus ir panašiai, taip pat rengdami savo komunikatą, taip pat e, kai rengsime baltąją baltai knygą kuri yra numatyta kitų metų pabaigoje arba 2011 metų e, viduryje. Ta prasme, šis komunikatas turės Baltą knygą interpretuoti ir mes dėl to laukiame parlamento įnašo į parengiamosius darbus. Dėkojom komisijai grįžtame vėl prie pono Kelį. Ačiū labai. Nuoširdžiai dėkoju visiems kolegoms už jūsų tikrai labai išvalgius pastebėjimus. Į juos būtinai atsižvelgsime, nes matome, kad jūs tikrai labai e, nuoširdžiai ir atidžiai žvelgite į šitą klausimą. Dar trumpai norėčiau pakomentuoti. Man buvo labai įdomu išgirsti, kad jūs dar kartą paminėjote klimato kaitą ir anglijas dvideginio emisijas. Taip pat buvo kolegų, kurie kalbėjo apie tai, kad transportas turėtų būti patogesnis vartotojui. Tai iš tikrųjų yra labai svarbus pastebėjimas. Ir e, tikrai man keista, kaip anksčiau mes apie tai nepagalvojame. Dabar, kai, kai jau Ryanair ir kiti e, kitos pigios oro linijos veikia jau pakankamai seniai ir jos apie tai pagalvojo. Visi jūsų pastebėjimai yra labai svarbus ir iš tikrųjų ypač gerai, kad kolegos yra kilę iš skirtingų regionų ir dėl to atstovauja jiems. Galiausiai apie transportą ir klimato kaitą. Žinoma, tai galėsime dar kartą aptarti formuose ir diskusijose, kurias surenksime Atsižvelgsime į daugelį jūsų išsakytų komentarų ir bandysime pakoreguoti, pakeisti dokumentą, nes tikrai visų indėlis yra labai svarbus. Kalbėjote apie judumą ir apie dėmesio sukoncentravimą į tam tikrus specifinius regionus. Dar kartą dėkoju visiems pasisakiusiems už jūsų indėlį. tikrai man labai malonu, kad jūs atidžiai išnagrinėjote pranešimą ir jūsų mintis bus taip pat įtrauktas jį tobulinant. Ačiū labai visiems. čia dabar nevertinimas, tiesiog paprastas komentaras. Efektyvi geležinkelio sistema reikalauja efektyvios veiksmų, e, kelių sistemos. Jos yra abi labai graudžiai, glaudžiai susijusios. Toks pastebėjimas. E, taigi, vasario antra yra terminas, iki kada galima pasiūlyti pakeitimus, o nuomonė turėtų būti parengta vasario 22 dieną baigiame diskusijas dėl šio punkto ir einame prie kito darbo atvarkės punkto. Dešimtasis punktas. EC EB 243-2006 reglamento dalinis pakeitimas, tai yra reglamentas kalbantis apie specialios žemės ūkio, specialias e, žemės ūkio priemonės atokiausiams sąjungos, sąjungos regionams. Nuomonės referentė ponė Teikseira. Žodis jums. Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros kolegas. Um... Ačiū, pirmininkė. Gerbiami kolegos. Leiskite trumpai pasidalinti pačiais svarbiausiais šio pasiūlymo punktais. Trumpai, nes jau vėlu dokumentas keičiantis, iš dalies keičiantis reglamentą 247-2006 specialios žemės ūkio priemonės sudėkiausiams sąjungos regionams. Kaip žinote, 346-ame Lisabono sutarties straipsnėje yra numatyti kriterijai valstybės e, toms teritorijoms, kurios turi įvairiausių pastovių kliūčių. E, o tos kliūtis e, atsiradusios yra dėl geografinės padėties, dėl kad tai yra sala, ar tai yra kalnų teritorija, ar tiesiog ta teritorija yra kažkaip atribota ekonomiškai. Tikriausiai visi pritarėte, kad reglamento nuostatos turi e, atsižvelgti į tokių teritorijų kriterijus. Ir reikia pasistengti, kiek įmanoma, daugiau skatinti tokių e, mažų mini rinkų e, plėtrą. Žinoma, tokios, e, tokios nuostos galėtų netgi iškeipti rinką, nes jos yra taikomos prekiams ir paslaugoms konkrečioje vietovėje. Čia yra techninis dokumentas, todėl pabrėžiu svarbiausius dalykus. Bendrai kalbant, noriu pasakyti, kad aš pritariu e, šiam komisijos pasiūlymui. Kodėl? Pirmiausiai tam, kad Azorose cukrus būtų įtrauktas į sąrašą, taip pat Kanarų salos priklausančios e, Ispanijai toliau naudotų nuolaidas e, pieno produktams vietiniam, vietiniam e, naudojimui ir taip pat. Dar vienai salų grupiai taikyti tam, tikrus, e, tam tikras išlygas. Du iš pakeitimų, komisijos pasiūlymo pakeitimų, dėl kurių ginčičiausi pirmoji. Pagal pirmąją. E, norima e, simetrinį taikymą skirtą Azorams ir Kanarams panaikinti. E, tą simetrinį vertinimą, kuris taikomas tam tikroms, e, tam tikriems e, pasėliams, hybridiniams pasėliams. Antras pakeitimas dėl bendro E, bendrosios rinkos e, valdymo. Šitas pakeitimas susijęs su tuo, kad reglamentas taikomas retraktyviai. Ir trečiasis pakeitimas e, keičia sąlygas, kaip galėtų būti eksportuojami produktai, kurie, kurie buvo pagaminti taikant šitas nuolaidas. E, Penktasis pakeitimas skirtas pagerinti tiekimo sistemą, įkuriant greitesnę, greitesnę tiekimo sistemą į tokias atokesnės vietovės. Taigi šito, šitie trys pakeitimai taip pat atnaujina e, produktų, kuriems taikomos tokios nuolaidos sąrašą ir produktų, kurie yra eksportuojami iš tokių regionų. Šiuo metu kiekiai nustatomi pagal eksport, eksportą talp 89-91 metų. Taigi toksai yra faktorius, e, kuris šiuo metu galbūt, švelniai pasakius, nėra naudingas. Šie pakeitimai. Svarbu paminėti, kad kad ta patirtis, kurią mes jau sukaupėme per ilgą laiką, taikydami šį reglamentą 247-2006 mums atveria kelią įgyvendinti kitus reglamentus šioje srityje, pavyzdžiui, 73-2006 kuriame, e, tai yra susijęs už to reglamentų, kurį bandome pakeisti šiuo metu. Uh, Ir ten kalbama apie maksimalius kiekius tam tikrų produktų e, skirtus eksportui. Kitas aspektas yra termino pakeitimas, sumažinimas tam, tikrų, tam tikros pagalbos terminas. Nuo 90 dienų sumažinamas iki 30 dienų. E, diskusija dar tik tai pradėta ir kaip pranešėjas Aš žinoma, mielai bendradarbiausiu, noriu diskutuoti visais klausimais pasiūl, dėl pasiūlymų, dėl pakeitimų, kurios norės pateikti arba šelniai pranešėjai arba jūs. Ačiū. Dėkojam. Ponas Poro. Ačiū. Pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pakomentuoti nuomonės referento išsakytus pastabėjimus dėl cukraus ir pieno produktų nuolaidų. Kalbant apie tai, kad autorizavimas būtų išplėstas nuo vietos gamintojų prie visos, e, viso regiono gamintojų, aš noriu Jums padėkoti už pastebėjimą, bet aš būčiau dėkingas, jeigu galėtumėte paaiškinti, kokia yra viso to pasiūlymo ir pageidavimo priežastis. Aš jau kalbėjau su atstovais iš. E, iš Reunjono salos. Jie pastebėjo ir papasakojo, kaip juos palėtė ir krizė, ir rinkos situacija. E, bet produkcijos kiekiai nesumažėjo, kaip jie mums pasakė. Tai reiškia, kad iš tikrųjų dabar mes jau nebeturime aiškios apibriešties, ką, kokiem produktams turi būti taikomos įvairios nuolaidos. Tai yra, kas yra šviežias pienas, yra mieno, kas, kas yra pieno milteliai, kas gali būti laikoma tokiais produktais. Todėl nerimauju, kad toks e, autorizacijos teisų išplėtimas gali privesti prie mažesnio skaidrumo gamybos rytyje. Aš įsivaizduoju, kad šitas pageidavimas mus pasiekė tiek iš Prancūzijos e, valdžios, tiek iš Reunjono salų e, savivaldos institucijų. Galbūt galėtume paprašyti jų patikslinti ir paaiškinti, kokias pasiekmes tokie pakeitimai galėtų turėti vietos gamybai. manau, kad vis tiek turėtume išlikti budrus ir atidus. Ir palaukti tikslesnės informacijos. Ačiū. Ačiū, ponas Tiulin. Merci, Monsieur le Président. Euh, mes premiers mots seront pour féliciter euh, nos collègues. Ačiū, pirmininkė. Noriu pradėti padėkodamas už atliktą puikų darbą, rengiant e, siūlomą dokumentą. Aš pritariu pilnai, kai jis kalbėjo apie tai, kad reikėtų subsidiarumo principo taikymą sustiprinti, kuris iš tikrųjų yra labai svarbus atokie, atokių regionų atveju. Taip pat pritariu tam, kad mums reikia ieškoti geresnių būdų tinkamiau prisiderinti prie rinkos poreikių ir rasti tinkamesnės išimtis ir išlygas, kurios galėtų būti taikomos. Taip pat dėl e, pirminio teksto pakeitimų yra, buvo minėtas 19 straipsnis jo ketvirtoji dalis, kur yra minima Madeira. Norėčiau paprašyti dar mm, patikslinti ir šitą principą ir nuostatas taikyti taip pat ir Reunjono saloms. Aš esu tikras, kad tokia išlyga yra tinkama ir teisėta Madeirai. Pranešės galbūt galės e, tai pakomentuoti. Bet kadangi tai nėra teisiškai pareigojanti nuostata, norėčiau paklausti, ką jis manytų, jeigu tokia nuostata ir išlyga būtų pritaikyta ir kitiems Prancūzijos e, regionams, Martiniko salai ir kitoms saloms. Galbūt būtų galima įtraukti šitą mano pastebėjimą į dokumentą. Ačiū. Dar yra vienas kolega, kuris nori pasisakyti. Pone Grece. Aš atsiprašau, sako kalbėtas už tai, kad, jeigu neteisingai ištariu pavardės, kitą kartą kalbėsiu tiksliau. Taigi, pone Gres. Šio nuomonėje kalbama apie tris produktus - vyną, cukrų ir pieną. Pritariu daugeliu rekomendacijų skirtų vynui ir nežinau, ar yra tam prieštaraujančių, bet manau, kad taip pat reikėtų atsižvelgti ir į poreikius, kurie iškyla kovojant ir taik, derinantis prie klimato kaitos sukeltų padarinių, e, su kuriais susiduria su atitok e, regionai. Aš ne visai matau visų rekomendacijų, uh, priežastį, kodėl reikėtų taikyti tam tikras nuolaidas Kanarų saloms ir neišplėsti jos ir netaikyti kitoms saloms. Galbūt Azorų saloms ir Madeirai taip pat reikėtų išplėsti tas nuolaidas. Toks mano pastebėjimas dėl vyno, o dėl cukraus. Iš tiesų, kyla pagunda sustiprinti ir priimti pasiūlymus kurie yra dabar suomi, bet prieš tai dar norėčiau sulaukti paaiškinimo ar tikslesnės informacijos dėl to, kur, iš kur yra importuojamos cukro, cukrinės cukranendrės. Ką mano komisija apie tokių nuolaidų ir pasiūlymų poveikį Afrikos ir Karibų jūros ir Ramio vandenino regiono šalims? mano nuomonė, tai galėtų sukelti tam tikrų problemų arba bent jau e, abejonių. Be to yra labai nedaug gamintojų, todėl negalėtume pasiekti pageidavimo rezultatų, mano nuomonė. O kalbant apie mm, pieną, galbūt mums reikėtų numatyti vystimo paramą vietos gamintojams, o nekalbėti apie pieno miltelių importą. Iš tikrųjų, tokios yra mano baimės, mano klausimai, bet aišku, šita diskusija yra labai techninio pobūdžio ir nors galbūt iš pradžių taip ir netrodė. Redner, dann Herr Alves, bitteschön. Paskutinis kalbėtojas, ponas Lece. Gerbiamas pirmininkė, Norėčiau pasisakyti dėl šios nuomonės projekto ir dėl ypatingų priemonių, kurios bus taikomos. Norėčiau pasakyti, kad pranešėjo išsakytos mintys yra papildytos ir kitų kolegų minčių. Ir atspindi poreikius, kurių, kuriuos turi tie atokūs regionai. Ir atspindi jų, jų problemas ir, ir jų poreikius. Todėl manau, kad yra ypatingai svarbu šitai, ko, šitam komitetui pateikti, paruošti nuomonę apie e, nutolusius regionus ir politiką jų atžvilgių. Pirmiausia, reikėtų atkreipti dėmesį į svarbiausius e, taškus, kurie jau buvo svarstyti ir nepamiršti pusiausviros, kurią reikia išlaikyti ypač po to, kai šis klausimas bus svarstomas e, Žemės ūkio komitete, o vėliau vyks bendro sprendimo procedūra, kuri tikėkime bus tenkinanti e, tenkins visus ir bus naudinga regionų plėtrai. Tai tiek norėjau pasakyti šio klausimu. Ja, das war der letzte Redner aus dem Kollegenkreis. Es hat jetzt von der Tai pas, buvo paskutinis pasisakymas, paskutinis klausimas, dabar žodis komisijai, ponas Imperijo. For... Ačiū. Dėkoju komiteto nariams už jūsų pasiūlymus ir išsakytas mintis. Atidžiai jų klausėmės. Mes labai atidžiai perskaitėme nuomonės projektą. Norime pastebėti, kad keletas, kai kurie pasiūlymai iš šio pas, pasiūlymo yra labiau priimtini visiems, kitiems šiek tiek mažiau priimtini ir komisija atsižvelgs į jūsų išsakytas nuomonės ir pastebėjimus dabartinis pasiūlymas yra gana skubus, nes dauguma nuostatų esančių šiame pasiūlyme kyla iš valstybių narių išsakytų pageidavimų. Ir tai reiškia, kad tai yra labai svarbu gamintojams ir rinkos veikėjams, jiems reikia dėl to žinoti, kokia yra mūsų nuomonė ir turėtume priimti, e, patvirtinti dokumentą, kaip galima greičiau. Mes dabar svarstame šio reglamento e, naujintą versiją. E, tai yra, Lisabon, tai yra Lisabonos sutarties įsigaliojimo pasiekmė. Ir mes esame dėl to pasirengę atsižvelgti jūsų visus pasiūlymus. Kai kurias nuostatas performuluosime ir, žinoma, jūsų pagalba yra labai laukiama. Galėčiau pabandyti atsakyti į keletą klausimų, kurie buvo užduoti. Pavyzdžiui, dėl pieno miltelių, kai Reuniono saloms yra pritaikytos nuolaidos. Laikyti pieno miltelius geriamuoju pienu. Tai yra taikoma Reuniono saloms ir kit kitoms Prancūzijai priklausančioms vietovėms. Čia nėra tikrai nieko naujo. Šitas klausimas yra. Tiesiog dabar mums belieka įgyvendinti teisinius pakeitimus. Klausimas buvo dėl Madeiros ir Reunijono salų, būtent dėl to, kad šios salos yra labai sudėtingos geografinės padėties, kuri riboja jų produkcijos kiekius. Ir abi šios salos tikrai labai stengiasi, ypač Reunjono sala, stengiasi kaip galima labiau padidinti savo produkciją, bet vis tiek ji dar kol kas nėra pakankama jų vietinė produkcija patenkina tik tai 20 procentų vietos poreikių, tad iš tikrųjų vietinės produkcijos nepakanka patenkinti visiems jų poreikiams ir todėl jaunionas tiesiog privalo importuoti papildomus mm, pieno miltelių kiekius. Dėl Gvijanos, Guatelupės ir Martinikos salų, jo, tam, kad joms būtų taikymas, taikoma šita išimtis, Mes apsva... šitos galimybės nesvarstėme dėl to, kad ši išimtis buvo pritaikyta toms saloms, kurios, kurioms yra pritaikyta būti dėl jų pageidavimo. Dėl pieno produktų Kanarų saloms taikomų nuolaidų čia situacija yra šiek tiek kitokia. Tai yra produktas, kuris yra neįtrauktas į sutarties pirmąjį priedą būtent todėl Kanarų saloms yra reikalinga išimtis. Tai yra produktas, kuris yra ten labai pigus ir jis tradiciškai yra vartojamas labai didelių e, visuomenės sluoksnių, tai yra būtent vargingiau gyvenantis žmonės. Būtent todėl šita išlyga buvo reikalinga. Ispanija paprašė, kad ši išlyga būtų taikoma neribotą laiką ir komisija jau patenkino Ispanijos prašymą. Ir taip pat tai suderino su taryba. Čia tiesiog jūsų, mm, tam, kad jūs žinotumėte pasitebėjimas. Kitus jūsų pastebėjimus pasižymėjome, dabar kol kas negaliu į juos visus sureaguoti ir atsakyti, bet juos apsvarstysime bet jeigu galima, tai padarysime, kai bus parengtas naujas reglamento variantas, kuris bus parlamentui pateiktas ir tarybai, ir parlamentui šių metų gegužės birželio mėnesį. Ačiū. Nebedaug beliko laiko. Galbūt ponas Teikseira galėtų labai trumpai atsakyti į užduotus klausimus. Obrigado, Sr. Presidente. Ačiū gerbiamas pirmininkai. Labai greitai pasistengsiu atsakyti. Viską pasižymėjau. Visus kolegų komentarus pasižymėjau ir labai už juos dėkoju. Pasistengsiu atsakyti į klausimą dėl pieno. Šiek tiek net kitaip norėjau. Ne tokia buvo mano mintis. E, dėl Madeiros. Madeiroje vietinė pieno gamyba labai stipriai sumažėjo. Todėl e, ten yra labai svarbi, svarbus tie pieno milteliai ir, pie, ir pieno gamyba iš pieno miltelių. Pasižymėjau jūsų užduotus klausimus dėl pieno Madeiroje. Uh, visus kitus klausimus taip pat e, juos įsigilinsiu ir pasitarsiu su kolegomis, pasikalbėsime asmeniškai ir paskui pateiksiu juos projekto, e, nuomonės projekte. Ačiū. Dėkuojam už atsakymus. Pakeitimus galima pateikti iki vasario antrosios, o 22 vasario dieną balsuosime dėl visų pakeitimų. Taigi paskutinis mūsų darbo atvarkės punktas šiandienai, tai yra nauji pokyčiai viešųjų pirkimų srityje. Žodį perdosiu tiesiai Oldrichui Vlasakui. Vežėjai zakazkai są nejenom podle mého názoru. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, viešieji pirkimai, mano nuomonė, yra svarbiausias ir sudėtingiausias klausimas svarstomas Europos parlamente ir kitose institucijose. Jis yra toks svarbus būtent todėl, kad jis apima 60 procentų viso ES BVP. Tiek vietos institucijos išleidžia viešiesiems pirkimams. Kelių, atnaujinimui, e, autobusų įsigijimui, e, e, ligoninių pagerinimui ir taip pat savaržėlėms savo biurose yra išleidžiami tie pinigai. Viešiai pirkimai mūsų komitete yra aptariami pagal tai, kaip yra tam naudojami ES pinigai ir kokie yra galutiniai naudos gavėjai, tai yra vietos institucijos. Labai dažnai vietiniai naudos, e, paramos gavėjai susiduria su problemomis įgyvendindami ir panaudodami gautas lėšas. Pagal audito rezultatus Europos komisijos statistika viešieji pirkimai yra viena iš didžiausių, iš rizikingiausių e, Europos projektų dalių, labai dažnai, kai yra vykdomi viešieji pirkimai, nėra įgyvendinamos vis, visos e, sąlygos, visi reikalavimai. Labai dažnai problema yra susijusi ne su pačia teisinė sistema, bet su jos įgyvendinimu. Projektų vadovai ir vietos pareigūnai daugelįje miestų ir regionų dažnai neturi pakankamai teisinių žinių ir patirties ir jiems labai dažnai trūksta bendro suvokimo, kaip turi būti gyvendinami viešieji pirkimai. Neišmanydami viešųjų pirkimų teisinės bazės negalėsime žengti toliau ir šios ryties tobulinti. Būtent todėl mano nuomonė yra labai gerai, kad valstybės narės e, būtų labai gerai, jeigu valstybės narės įgyvendintų mokymus vietos institucijų darbuotojams, tam, kad tas sudėtingas procesas jiems taptų lengvesnis, o kaip tik jos neturėtų įvesti papildomų taisyklių, kurios ir taip jau sudėtinga sritį paversų dar sudėtingesnė. Jau ir taip ten yra per mažai skaidrumo ir per daug biurokratijos. Viešųjų pirkimų sutartis nėra, yra, kad dažnai nepakankamai gerai parengiamos. Dažnai vietos institucijos nepakankamai gerai įsivaizduoja, kaip reikia tokias paslaugas teikti. Tada susidurėma su privataus ir viešojo sektoriaus partnerystė. Dažnai vietos institucijos susiduria su pernelyg griežtų taisyklių interpretavimu. Tai taip pat turėtų būti pakeista. Renkdamas nuomonę, aš dėmesį kreipiau į pasiūlymus, kurių sulaukime iš įvairiausių interesų grupių Europos e, miesto gyventojų, regionų gyventojų tarybos ir taip pat kitų suinteresuotų grupių. Stengiuosi žvelgti visas problemas, su kuriomis Europos visuomenė susidūrė viešųjų pirkimų srityje. Aš išvardinau keletą punktų savo pasiūlyme, juos aptariau su pranešėju iš vidaus rinkos komitetų Haidė Rilė, kuris tada pirmininkavo posėdžiui. Ir taip pat kalbėjau su Piteriu Simonu, kuris yra mano šešėlinis pranešėjas ir mes nusprendėme, kad galbūt galėtume visi pritarti bendriems tikslams ir principams. Tai būtų savivaldos principai ir tarp regioninio ir tarp žinybinio bendradarbiavimo principai, kurie būtinai turi būti taikomi viešųjų pirkimų klausimais. Europos lygių Europos teisingumo teismas jau yra griežtai apibrėžęs, kokios tai yra taisyklės, bet labai dažnai jos įgyventinančioms institucijoms yra nepakankamai aiškios ir valstybėse narėse tos taisyklės turėtų būti gyvendinamos griežčiau. Tai iš tiesų mes siūlome ne iš naujo peržiūrėti ES teisyną, ir iš esmės sumažinti biurokratijos lygį, bet tiesiog manome, kad reikėtų efektyviau taikyti esamus teisės aktus ir taip pat teismo sprendimus. Tokiu būdu galėsime toliau siekti savo tikslų ir tobulinti mūsų dokumento tekstą. Ačiū ponui Blazakui. Keturi kolegos norėtų pasisakyti. Prašytume kalbėti trumpai. Pana Zimonė. Äh, Ačiū pirmininkė, ponas ir ponai. Norėčiau padėkoti ponui Vlasakui už dokumentą, už tai, kad jis yra labai nuoširdžiai pasirengęs bendradarbiauti ir kalbėti su mumis ir ieškoti visiems primtino sprendimo. Tris pastebėjimus norėčiau pateikti. Visų pirma, dėl bendradarbiavimo tarp ministerijų. ministerijų. Mes be abejo norime kalbėti apie vietos ir regiono institucijų bendradarbiavimą. Mums tai yra labai priimtina. metų Teisingumo teismo nutartyje yra pateiktos labai aiškios gairės, kurias mes turėtume įgyvendinti. Ir reikia užtikrinti, kad šita, šitas precedentas būtų iš tiesų nepamirštamas ir visą laiką jį atsižvelgiama. Dėl ketvirto jūsų punkto, dėl viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo. Viskas iš tiesų buvo labai aišku iki tol, kol prieėmė prie vertimo ir, ir tų nuostatų interpretavimo. Jūs čia kalbate apie viešo ir privataus sektoriaus partnerystę. Anglų kalba jis vadinamas PPP. Bet vokiškame vertime yra įsivėlusi klaida. Čia yra kalbama apie visiškai ką kitą. Iš tiesų, tas punktas vokiškame vertime yra visai kitoks negu tai, apie ką jūs kalbėjote. Todėl mes palauksime, kol bus. Ir norime paprašyti, kad galbūt būtų mums atsiųstas kitas dokumento variantas, teisingas jo vertimas. Bet e, šiaip ar taip mes nemanome, kad viešo ir privačiojo sektorių partnerystė labai aiškiai pagerintų situaciją. Noriu jūsų dėmesį atkreipti į vieną punktą, tai yra į ankstesnės viešo privataus sektoriaus partnerystės at, ankstesnius atvejus iki 95 metų Manome, kad siekiant teisinio aiškumo reikėtų atsižvelgti ir į visus teismo sprendimus, kurie buvo primti iki 2005 metų. Šeštasis punktas. Čia mūsų nuomonė. Nereikėtų kalbėti apie teisės aktus Europos lygių. Žinoma, teisingumo teismas jau yra priėmęs keletą nutarčių, kuriuose yra numatomi pagrindiniai principai ir mes manome, kad tai yra principai, kuriuos reikėtų taikyti vietos institucijoms ir jų pilnai pakanka. Dėkui. Äh, Aš noriu pabrėžti ir pastebėti, kad mes šį subsidarumo principą žiūrime labai rimtai. Jonas Martinui. Propunerea pe care o discutăm astăzi. Dėkoju. Dėkoju už parengtą pasiūlymą. Aš iš tiesų manau, kad kai pradedame kalbėti apie rytų Europos valstybės, čia pamatome labai daug problemų. Todėl aš labai džiaugiuosi tuo, kad yra siekiama suvienodinti taisyklės susijusias su viešaisiais pirkimais ir taip pat kad yra siekiama suvienodinti teisinį pagrindą, tokiu būdu sumažėtų rizika ir pagerėtų viešųjų pirkimų ir struktūrinių fondų lėšų panaudojimo efektyvumas. Kodėl aš apie visą tai kalbu? Bendros sistemos nebuvimas privedė prie problemų, kurios iškilo, kai reikėjo Europos teisinę perkelti į nacionalinius nacionalinės teisės sistemas. Kartais tą situaciją dar labiau apsunkino pačios valstybės narės. Galiu Jums pateikti pavyzdį. Rumunija prieš įstodama į Europos Sąjungą ir net ir dabar susiduria su problemomis, kai tenka nustatyti laikotarpį kiekvienam viešajam pirkimui. Tie laikotarpiai yra labai ilgi, kartais užtrunka keletą metų tam, kad struktūrinių fondų pinigai pasiektų paramos gavėjus. Ir mums iš esmės tai reiškia, kad tos lėšos yra prarandamos. Ir todėl aš esu labai dėkingas už tas pastangas supaprastinti viešų pirkimų ir struktūrinių fondų lėšų panaudojimas e, taisyklės Europos lygių. Äh, äh, Dėkuoju ponui Vlazakui už šį nuomonės projektą ir už puikų bendradarbiavimą rengiant šį projektą. Jame yra labai svarbių punktų. Teisinis pagrindas ES dėl viešųjų pirkimų yra visiškai aiškus. Jisai buvo peržvelgtas 2004 metais. Teisingumo teismas paskelbė ne vieną sprendimą. Visada, kai trūkdavo aiškumo, būdavo ta vieta paaiškinama ir, ir, ir sukrama nauja nuostata. Taigi dabartinė. Dabar reikėtų daugiau dėmesio skirti informavimui dėl viešųjų pirkimų. Man patiko, ką ponas pranešėjas sakė pirmu klausimu. Mokymai, informacija vietiniu lygmeniu. Tai yra labai svarbu. Šitą funkciją turės įvykdyti valstybės narės, kurios yra atsakingos už tai, kad Europos teisinė bazė būtų perkeliama į vietos lygmių, ly, lygių. Ir kad nebūtų uh, tam tikrų nesutapimų kaip jau yra buvę tam tikrose šalyse, ypač sanglaudos fondus įgyvendinant būna klaidų. Jūs kalbėjote, kad reikia naujos teisinės bazės viešiesiant pirkimą. Man atrodo, kad mes turime aiškę bazę, mums tiesiog reikia skaidresnės e, struktūros. E, džiaugiuosi, kad Buvo kalbama apie savivaldybių vaidmenį, apie vietos institucijų vaidmenį. Ypač turint galvoje Lisabono sutartis apsidėrumo principą ir konkrečius konkrečias atliekamas funkcijas, kas turėtų tas funkcijas įgyvendinti, tai ir toliau turėtų išlikti vietinės ir regioninės e, valdžios e, kompetencija. Ir apie tai galima kalbėti ir paslaugų direktyvos kontekste. Labai svarbu, kad vietos ir regioninės valdžios institucijos e, išlaikytų tą laisvę, kurią jums suteikia subsidarumo principas. Danke, Frau Kollegin Verheyen. Das Wort hat. Ačiū, ponė Verheyen. Ponas Gutmans. Ačiū, norėčiau padėkoti už profesionaliai paruoštus pasiūlymus. Visiškai pritariu. Svarbiausias dalykas yra trečiame E, punkte įrašytas, kad valstybės narės turėtų paremti šias naujas procedūras. Kodėl? Juk pažiūrėsime naują programą, kuri vadinasi Urban ir yra vykdoma kaip Europos regionės plėtros fondo programa, pamatytumėm, kad įgyvendinimas visgi nacionalinių lygmenių nėra toksai geras. Tai reiškia, kad tos urban programos, kurios yra miesto programos, uh, netaip gerai yra gyvenamos kaip kitos programos. Taigi galbūt trūksta bendradarbiavimo ar palaikymo iš nacionalinių agentūrų, kurios yra atsakingos už fondų valdymą, paskirstimą. Antra, nežinau, kaip senesnėse valstybėse narėse, bet naujose galiu pasakyti, kad PPP projektai, kurie E, teoriškai visiškai neblogai yra paruošti, iš tiesų praktikoje yra neįgyvendinami, jie nevyksta. Ir galbūt čia trūksta žinių, galbūt pasitikėjimo. Nes santykiai tarp vyriausybių ir viešųjų ir, ir, ir, ir privačių e, įstaigų, galbūt čia problema yra ar dėl naujų dėl naujos teisinės bazės ar, ar dėl ko reikia ką nors daryti tam, kad PPP projektai būtų gyveninami geriau. Jan Ulricht und dann die Hauptberichterstatterin. Klein Moment noch. Jan Ulrichto vėliau žodis pranešėjai. Du trumpi komentarai. Įvyko šioks toks nesusipratimas, norėčiau paaiškinti. Nėra jokios miesto programos Europoje. 2006 metais buvo ši programa baigta. Dabar yra tiesiog tam tikrų projektų, kurie susijusių su miesto programa, bet tokios programos kaip Urban nėra. Jis buvo baigta šeštais metais. Antras dalykas. Pagal e, auditorumo ataskaitą viena iš pagrindinių E, klaidų šaltinių yra viešasis pirkimas, viešiai pirkimai. Didžia, didžiausios klaidos įvyksta ne regioninių ar vietinių lygmenių, todėl nereikėtų susikoncentruoti tiesiog tuo lygmeniu ir klaidų būna visais lygmenimis. Jeigu viskas yra aišku, tai iš kur kyla tos klaidos, kur yra ta tikroji problema, iš kurios uh, kyla tiek tų klaidų viešųjų pirkimų srityje. Apie tai turėtumėm kalbėti. Äh, ja. Dabar pranešėja atsakysi klausimus ir vėliau žodis komisijai. Kalbėsiu labai trumpai. Aš esu tik šešėlinė pranešėja, aš esu pagrindinė pranešėja kitame komitete. Labai džiaugiuosi išgirdus iš jūs komentarus. Viešiai pirkimai yra priemonė įvairiose srityse, todėl norėčiau, kad tai būtų naudojama ir klimato e, apsaugos, ir energijos srityje, bet komisijoje nėra pakankamai koordinacijos dėl šių teisės aktų. Per pastarosius dviejus metus e, domėjausi padėtimi viešosiuose pirkimuose, kelias nes praleidau internete, domėjausi, žiūrėjau, e, skaičiau įvairius tinklalapius, bet neradau nei vienos savivaldybės kuri kažką nuveiktų prieš viešuosius pirkimus, prieš pradant viešuosius e, pirkimus, manau, kad komisija turėtų imtis veiksmų. Komisija turėtų padėti šalims, regionams ir savivaldybėms perkelti teisės aktus. Nereikėtų dar labiau apsunkinti viską, kuriant naujus teisės aktus o paskui neįsigilinanti tai, kaip tie skirtingi požiūriai apskritai funkcionuoja. Šitoje srityje yra labai didelė biurokratinė našta, kurią reikia sumažinti. Svarbiausia ne, pat, ne patys teisės aktai ir direktyvos, bet kaip mes jas įgyvendiname. Pirmininkas, ačiū už aišku pasisakymą. Ar kas nors iš komisijos norėtų dar tarti žodį? Neapsisprendžiate? Panašu, kad ne. Tada duosiu žodį pranešėjui. Taip, komisija dar nori pasakyti. And... Ačiū, kalbu nuo vidinės rinkos komiteto. Noriu pasakyti, kad šita diskusija parlamente mums yra labai naudinga, mes žinome tas problemas, kurias pabrėžia pana Ruler. Mes atidžiai išanalizuosime. Trečiąjį vykstančių klausimų išvadas, rezultatus ir taip pat ataskaitą. Ir prižadu, kad komisija dirbs siekdama parengti geresnį požiūrį, geresnį dokumentą, kad būtų paruoštos aiškesnės gairės ir jis tenksis pateikti tas gairės internete, tam, kad e, savivaldybės lygmenių asmuo, kuris vykdo viešosius pirkimus, e, galėtų lengviau rasti tą informaciją, kad jam nereikėtų visą dieną internete e, naršyti, kad sužinotų, kokie, kokios yra ES nuostos. Tai yra iš tikrųjų labai svarbu ir mes. Mes atsižvelgsime į parlamento rekomendacijas. Ja, danke. Manchmal reicht ein Tag, um das ganze Drama aufzuzeigen. Dėkuoju. Būtų gerai, kad tik dienos užtektų. Nu dabar pranešėjas. Ponios ir ponai, pakartosiu, kad mums reikia susivienyti, kad visas tas priemonės įgyvendintume. Jeigu pavyks teisės aktus paprastinti, padaryti, kad jie būtų patogus vartoti, tai bus puikiai kovos su krize priemonė. Valdžios institucijos turi tam tikrą rezervą projektams finansuoti ir jeigu mokėjimai bus uždėlisti, tai viešosios įstaigos gali bankrutuoti. Man atrodo, kad mes visi suinteresuoti, kad tie pinigai kaip galima greičiau būtų skirti. Ir Karlas Aukan, jos valstybės sekretorius. Čia Ispanijos turiuomenį galės labai daug prisidėti. Manau, kad jie patys turėtų būti tiesiogiai interesuoti, supaprasinti tas taisyklės. Ir taip pat numatyti kontrolės procedūrą. Tai dar vienas rytis, kur mums reikia būti vieningams. Ačiū už bendarbiavimą ir lauksiu daugiau visų komentarų. Dėkuoju, dabar norėčiau baigti mūsų posėdį. Tęsime rytoj 9 ryto. Iki pasimatymų.